Je vous propose de, de prendre place, s'il vous plaît. Kolegos, labai prašyčiau sėstis į vietas. Très bien. Puiku. prieš mum pradedant darbą turėčiau šiek tiek informacijos dar jum. Merci. Je pense que tout le monde a pris vertėjai jau galėjo pasakyti savo žinutę, kurią norėjo. Aš asmeniškai pritariu vertėjų siekiam, o dabar pradėkime darbus. Pirmininkas iš anksto dėkoja vertėjam. Pradedame mūsų posėdį, taigi labai prašyčiau susikaupti. Ir visiems, kas dar nori pasikalbėti, tai tada kalbėkitės už salės ribų, o tie, kas atvyksta į salę, labai prašyčiau ramiai sėstis į savo vietas, nekeliant triukšmo. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas, jei nieks neprieštarauja, tai tvirtiname darbo tvarkę be pakeitimų, nes regis niekas neprašo žodžio. Antrasis darbo tvarkės punktas, noriu pasakyti, kad šiandien yra vertimas į 14 ir iš 14 kalbų. Ir taip pat noriu pasakyti, kad per e-meeting mūsų posėdis yra transliuojamas ir ten netu. E, trečiasis punktas. Šiandien mes turime ir atstovus iš Vokietijos televizijos kanalo ARD. Jie kūrė filmą. Taigi nenustepkit, jei busit filmu, filmuojami. Ir toliau 11 birželio koordinatorių posėdžio rezultatai jums buvo perduoti interne, elektroniniu paštu, niekas neprieštarauja, tai e, tuos rezultatus tvirtiname, už tai dėkoju, o 12 kovo ir 12 balandžio posėdžių protokolai buvo patvirtinti be pakeitimų. Taigi, tiek informacijos, o dabar pradedame mūsų darbą. Dėkoju visiems atvykusiems. Šis mūsų posėdis yra šiek tiek ypatingas, lyginant su tais, kurie vyko anksčiau. Iš pradžių Šiandien mes išklausysime ir po to galėsime pateikti klausimus komisarui Vitenio Andriukaičiui. Labai norėčiau jam padėkoti, kad jis atvyko į mūsų komiteto posėdį e, tokiam darbiniam pasikeitimui nuomonėmis. Netrukus iškart suteiksiu žodį gerbiamam komisarui. Turime valandą laiko. E, o antroje mūsų posėdžio dalyje, nedarydami pertraukos, mes turėsime keletą prelegentų, keturis prelegentus, mūsų svečius, ir jie mum pristatys tai, kas vyksta e, Europos mastu, EBPO e, mastu. Ir galėsime pateikti jam irgi klausimus ir sulauksime jų atsakymų. O mūsų darbų pradžioje norėčiau jūs įspėti, kad kaip sutarėme su koordinatoriais, kaip vyks mūsų diskusijos ir mūsų darbas, mes čia šiek tiek kitaip norime viską organizuoti, kad visi galėtų galimybę, visi turėtų galimybę pasisakyti. Pirmiausia, ponas Andriukaitis kalbės 15 minučių, labai prašyčiau neviršyti jums skirto laiko, nes neturime šiandien daug laiko. Toliau kalbės keturi koordinatoriai - Pavel Pok, EPP, socialdemokratų frakcijos, Antėja McIntyre EKR ir po to Aldės atstovas. Tada komisaras atsakys į pateiktus klausimus, dvi minutės bus, o toliau kiti keturi koordinatoriai pasisakys Anja Hazenkam Bgue, Mišel Rivazy Žalieji EFA, Mireil Donano EFDD ir ponas Filip Luozo ENF. Ir čia vėl komisaras turės 10 minučių atsakyti į tuos klausimus. Taigi vėl panašiai po 2 minutės kiekvienam. Po to pasisakys bendra pranešėjai nuo Berlins, EPP ir Bartstas žalieji. Ir vėl uh, jie kiekvienas turės po 2 minutės, o komisaras turės 5 minutės į jų klausimus atsakyti ir tuo baigsis mūsų e, pirmoji posėdžio dalis, o po to vėliau pristatysiu, kaip dirbsime antroje posėdžio dalyje. Ir um, visi galės pasisakyti, pradėsime nuo bendra pranešėjų, tada koordinatorių ir kaip esame įpratę, uh, spontaniškiam pasisakymams skirsime laiko, kai kiekvienas uh, komiteto narys galės pateikti klausimų. Taigi taip planuojame dirbti. Būkite kantrus, laukite savo eilės, tikrai visi turės galimybę pasisakyti, bet labai turime laikytis mm, numatyto, mm, numatytos laiko trukmės, kaip jau buvo nuspręsta. Ta nusprendėme kartu su koordinatoriais. Ir kad per daug neužimčiau laiko savo kalbomis, iškart noriu suteikti žodį gerbiamam komisaro Andrikaičiui, kuriam dar kartą kartoju, dar kartą dėkoju, kad atvykote. Jūs turite 15 minučių. Žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, labai ačiū Jums už pakvietimą. Europos piliečiai tikisi, kad jų maistas būtų saugus. Ir siekiant užtikrinti maisto saugą, tik tai to saugos nebeužtenka, nes piliečiam vis įdomiau, kaip maistas gaminamas, ar maisto sistema yra tvari, yra saugoma aplinka, mūsų maisto sistemos valdymas tą darosi vis labiau atviresnis, įtraukesnis, e, labiau skaidrus ir piliečiai gali aktyviau dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Ir tą galima daryti dėl skaitmeninių inovacijų, dėl socialinių tinklų teikiamų galimybių. Taigi mes turime visi pasinaudodami mm, ta, mm, tais pasikeitimais judėti į priekį. Ir čia šio specialaus komiteto vaidmo yra e, didelis. Noriu Jum padėkoti už tai, kad mane pakvietėte ir noriu pabrėžti, kad Jūsų komiteto ir mano tikslas yra tas pats - saugumas, e, gyventojų ir gyvūnų sveikata ir aplinkos apsauga. Ir siekdama tų tikslų, ES turi patį griežčiausią pesticidų reguliavimo sistemą pasaulyje, kuri remiasi valstybės narės ir Europos maisto saugos agentūros atliktais tyrimais. Ir jei įrodoma, kad maistas yra saugus, tada veikliosios medžiagos yra e, tvirtinamos, jei įrodoma, kad veikliosios pesticidų medžiagos yra saugios, tada jos yra tvirtinamos, bet komisija turi teisę tas veikliasias medžiagas pašalinti iš rinkos jei jos nėra saugios. Nuo 2011 metų patvirtinto reglamento Europos komisija priėmė e, daug nemažai sprendimų, e, kuriais nesuteikiamas leidimas aktyv, veikliosio medžiagoms. Ir 18 medžiagų tai liestų, kai mm, net nepateikiami prašymai dėl jų tolesnio naudojimo. Neonikotinoidų, trijų neonikotinoidų e, draudimas naudoti mm, išorėje įrodo, kaip aktyviai mes veikiam. Bet susilaukėme kritikos, nes sakoma, kad komisija nepakankamai aktyviai veikia šioje srityje. Ir čia aš norėčiau konkrečių pavyzdžių pateikti. Mano tarnybos e, organizuoja apeliacinio komiteto posėdį. E, jis vyks Liepos mėnesį, palies keturias medžiagas, kuriuom EFSA neigiamą poveikio vertinimą yra pateikusi. Bet valstybės narės nepritarė šią mano pasiūlymui dėl tų keturių e, veikliųjų medžiagų atšaukimo iš rinkos. Taigi situacija neaiški, aš esu pasirengęs e, elgtis ryštingai, bet ne visuomet komisija viską gali. Reikalavimai yra dabar labai griežti, bet aišku, neturime tos idealios sistemos, nuolat stengiamės procesą tobulinti, modernizuoti ir remtis e, patirtimi. Europos piliečių iniciatyva dėl glifosatų ir bendroji maisto teisė siekia, kad būtų e, visa maisto e, sistema daroma tvaresnė Aš esu pateikęs pakeitimus bendrajai maisto teisiai ir praėjusi balandį Envi komitetui pateikiau savo pasiūlymus, norėčiau dar šiek tiek juos pristatyti jums. Norime pagerinti situaciją šešiose sritise, rizikos vertinimą patobulinti, kad piliečiai ir mokslininkai galėtų prieiti kuo anksčiau prie svarbiausios informacijos Aišku, tai neliečia konfidencialios informacijos. Toliau bus specialios priemonės, kurios sustiprins mokslinių duomenų patikimumą. Vyks atitinkami tyrimai ir EFSA galės pateikti reikalavimus, ko tikimasi iš šios pramonės prieš pateikiant leidimą dėl medžiagos autorizavimo. Taip pat komisija gali paprašyti EPSOS, kad atliktų papildomus patikrinimus. Toliau, šis pasiūlymas nori sustiprinti valstybių narių, Europos parlamento ir nevyriausybinio organizacijų dalyvavimą EFSA valdymo struktūroje, nepakenkiant EFSOS nepriklausomumui. Ir EFSA valstybės narės ir suinteresuotosios pusės bei apskritai visuomenė stiprins savo bendradarbiavimą, keitimas informaciją ir tikiuosi, kad tai sustiprins visų pasitikėjimą mūsų sistema. Kai Helmut Bačia Šaden is Global 2000, vienas iš piliečių iniciatyvos iniciatorių ir panašiai galvojantis draugas, bičiulis man e, paskyrė, dedikavo šią knygą. Ši knyga vadinasi Glifosatas - didžiausia paslaptis. Ir jis štai ką man užrašė šioje knygoje. Tie žodžiai labai svarbus, pacituosiu. Gerbiamas komisarė Andriu Kaitį, 4 kovo 2016 metais jūs pasakėte, kad visi tyrimai turi tapti atviri nes tai aktualu visuomeniai, to reikalauja viešasis interesas. Ir kovo 18 metais jūs pateikėte atitinkamą teisinį pasiūlymą. Labai jums ačiū už tai. Taigi mes iš tiesų mm, abu galvojame panašiai, nes mes visi turime tik vieną planetą ir turime visi dirbti kartu, kad šis pasiūlymas taptų realybę kad neliktų jokių įtarimų ar abejonių, kad korporacijos gali pasinaudoti sistemos silpnomis pusėmis ir sukelti grėsmę mūsų sveikatai. Kaip Helmutas rašo ant savo knygos viršelio. Tie, kas naudojasi sistema, e, neturėtų padaryti neigiamos, neigiamo poveikio mūsų sveikatai Taigi tikimės, kad šis teisėkuros procesas galės būti baigtas per šią parlamento kadenciją, bet tai ne vienintelė sritis, kurią norime tobulinti. Reglamentavimo tinkamumo, refit programą naudojamės, kad įvertintume mūsų teisės aktų efektyvumą, tai yra e, teisės aktai skirti augalų apsaugai ir pesticidų likučiams. ir be šio mm, komiteto rengiamos ataskaitos. E, ponas e, Pavel Kots taip pat nagrinėja e, reglamento įgyvendinimo efektyvumą, yra parengti tyrimai ir komisijos tarnybos yra atlikę auditus valstybėse narėse ir noriu pasakyti, kad visi šių darbų rezultatai pateiks, pateks į komisijos analizę. Ir aš pats turėjau labai daug diskusijų apie mūsų sistemą. Ir tie klausimai, kuriuos e, jūs man atsiuntėte ir per mano sustikimus, supratau, kad yra tam tikro nerimo dėl to, kai yra pratesiamas veikliųjų medžiagų naudojimas. Aš čia esu saistomas įstatymo raidės. Jei valstybės narės pranešėjas laiku nepateikia pranešimo, tai visa procedūra e, sulėtėja ir tas laik, laikas nuo laiko įvyksta, nes aš negaliu tokiu atveju veikliosios medžiagos išimti iš rinkos, nes tada uh, institucijos yra kaltos už tą dėlsimą. Ir tada lieka tik vienintelė galimybė leidimą uh, pratesti. Ir tai tikrai nėra gerai. Aš parašiau laišką valstybėm narėm, kad jos vykdytų savo pareigas ir neužtemptų procedūrų. Deja, konkrečių m, sėkmingų rezultatų praktiškai nesulaukiau. nežinau, kodėl e, dažnai naudojamas terminas overuse. Noriu pasakyti, kad mes jokiomis procedūromis nepiknaudžiaujame ir laikomės to, kas numatyta reglamente. Tai yra, kad papildomos informacijos galima prašyti, kai vykdant vertinimo procesą atsiranda nauji reikalavimai ar nauja mokslinė ir techninė informacija. Ir aš ombudsmenui atsakiau, uh, į šį klausimą. Mes a, parengėme naujus gairias dokumentus ir mūsų procedūros dažnai yra lėtos. Dėl to turime būti griežtesni ir prašyti daugiau informacijos iš įmonių, kad galėtume atsižvelgti į mokslinę pažangą. Toliau, dažnai sakoma, kad mūsų gairių dokumentai dažnai vėluoja. Iš tiesų, tai yra E, teisinga, ypač e, turiu galvoje didelius, didelės apimties gairių dokumentus. Tuos dokumentus turi tvirtinti valstybės narės ir labai dažnai sunku sulaukti tuos didžiosios daugumos. Tai galbūt reiktų depolitizuoti tokius dokumentus ir siekti, kad tik mokslininkai jais užsimtų. Toliau e, tvari e, pesticidų naudojimo tvarumo direktyva. Ji irgi siekia e, apsaugoti aplinką ir tą direktyvą reikia kruopščiai perkelti nacionalinę teisę. Tam visiems mum reikia daryti investicijas. Ir nors visos valstybės narės patvirtino nacionalinius veiksmų planus, tie, panai, tie planai skiriasi. E, turiu galvoje priemonės ir numatytus darbo grafikus pagrindiniams rytim. Valstybės narės dabar peržiūri nacionalinius planus, tie peržiūrėti planai e, turi turėti aiškius pamatuojamus tikslus. E, komisija dabar atlieka auditus keturiose valstybėse narėse, kaip ši direktyva yra įgyvendinama 19 metais ir toliau vyks tie auditai, valstybės narės turi turėti harmonizuotus rizikos e, rodiklius, kad matytume pesticidų naudojimo riziką ir poveikį. Ir jūs šio komiteto nariai vaidinate ypatingai svarbu vaidmenį visame šiame procese. Tai aš labai norėčiau, kad jūsų diskusijos būtų orientuotos į nacionalinius planus kiekvienoje iš jūsų valstybių narių naujas bendros žemės ūkio politikos pasiūlymas buvo 1 birželio paskelbtas ir kai kalbame apie tvarų pesticidų naudojimą, tai kai kurios direktyvos nuostatos yra įtrauktos į sąlygas, tai yra išmokos e, gali būti stabdomos, jei nebus laikomasi numatytų sąlygų. Gerbiami komiteto nariai, norėčiau padėkoti jum už jūsų dalyvavimą ir už tą svarbų darbą, kurį vykdo šis komitetas. Labai lauksiu jūsų pranešimo ir tikrai jūsų pranešimo rezultatai bus priimti domen, bet labai prašau, kad būtumėt konkretus ir detalus, o mes savo ruoštų didinsime skaidrumą, pasitikėjimą ir uh, sieksime, kad mūsų maisto saugos sistema būtų kuo tvaresnė. Dėkui. Dėkui, gerbiamas komisarė, už jūsų įžangą. Tikrai manau, kad sulauksime klausimų. Dabar žodis Angelik Delae, EPP frakcijos vardu. Jis yra viena iš pirmų keturių koordinatorių. Dėkui, gerbiamas komisarė, dėkui jum už informaciją man kyla klausimas dėl tų naujų procedūrų. Ar jūs maždaug įsivaizduojate, kiek bus vėluojama ir kiek kainuos e, tos naujos procedūros ekonominės veiklos subjektam ir ar jūs nebijote, ir pats turbūt esate tą sakęs, to, kad daugelis gamintojų atsisakys kreiptis dėl pesticidų e, tvirtinimo, dėl to, kad tos procedūros bus per daug sudėtingos. Aš tikiuosi, kad jūs e, užtikrinsite tą pusiausvyrą tarp skaidrumo, kurio prašo vartotojai ir to, kad išlaikytume šį ekonomikos sektorių konkurencingą. Taip, reikia e, gerbti aplinką, reikia saugoti aplinką. Dažniausia tie, kas dirba žemės ūkija, yra labiausiai tuo suinteresuoti, bet e, dabartinė klimatinė situacija, kai daug kenkėjų pastebime, kai švaistomas maistas, iš tiesų rodo, kad tą pusiausvyrą nėra taip lengva rasti. Taigi aš labai tikiuosi, gerbiamas komisarė, kad jūs prisidėsite prie tos pusiausvyros užtikrinimo. Dėkui, ponas Pavel Poks, socialdemokratai. Gerai. So much, you, for... Ačiū labai. Dėkoju gerbiamam komisarui, kad atvyko į mūsų posėdį. Džiaugiamės jūsų darbu šioje srityje, dėkojame ir už jūsų pasiūlymą dėl teisės akto tobulinimo, dėl autorizavimo procedūrų tobulinimo. Vis dėlto turiu porą klausimų ir porą tokių abejonių. Kalbant apie komisijos pasiūlymą, yra tokios e, dvi spragus likusios. Ir kai buvo atlik, atliekamas parlamento tyrimas dėl augalų produktų, buvo tos spragos nustatytos, mes dirbome su įgyvendinimo ataskaita ir visų pirma 53 straipsnio netinkamas naudojimas valstybėse narėse. Man atrodo, tai viena pagrindinių spragų visose teisės aktuose. O kalbant apie skaidrumą, tas PAF komitetas. Suprantu, kad e, net ir esant pačiai geriausiai autorizavimo procedūrai, reikia nepamiršti to PAF komiteto. Ir to komiteto nariai nėra saistami kažkokių mokslinių įsipareigojimų, kažkokių kitokių įsipareigojimų. Jie balsuoja už tai, už ką jiems liepia balsuoti ministrai ar tiesiog kažkokie tai valstybių narių atstovai. Tad tos dvi spragos man kelia nemažai abejonių, nežinau, ar, ar kažkaip buvo bandyta tas problemas spręsti ar ne. Toks būtų mano klausimas. Dėkui, toliau ponia McIntyre, EKR vardu. Thank you, and Commissioner, thank you. Ačiū labai, ačiū gerbiamam komisarui iš pristatymo, už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Pirmasis mano klausimas būtų toks. Kalbant apie naująjį pasiūlymą dėl bendrosios maisto teisės ir tos refit programos, e, teisės aktų tinkamumo patikrinimo programos, ar galima sakyti, jog komisija žino, kad yra tam tikrų spragų, tam tikrų silpnų vietų sistemoje, kurias reikia spręsti. Ir kitas dalykas, ar jau buvo imtasi kažkokių žingsnių, ar pradėtas e, taisymo procesas. Kitas mano klausimas yra susijęs su skaidrumu. Per mūsų ankstesnius posėdžius EFSOS ir ECOS atstovai pritarė tam, kad didesnis skaidrumas tikrai patobulintų sistemą, padarytų ją geresnę. Norėčiau paklausti, kaip Europinių agentūrų nuomonės yra integruojamos į teisės aktus. Ar jos e, turi kažkokią tai privilegijuotą poziciją, pavyzdžiui, vykstant konsultacijų procesui? ir e, ar skaidrumo, skaidrumo principo užtikrinimas yra vienintelis būdas atstatyti pasitikėjimą sistemą, o galbūt yra ir kitų būdų, kurie padėtų tą didesnį pasitikėjimą sukurti. Ačiū. Merci. Dėkoju. Pone Müller, Alde. Gerbiamas komisarė, labai ačiū, kad pas mus atvykote. Uh, Mes dar dažnai kalbėsime apie komisijos pasiūlymus dėl bendrosios maisto teisės ir dabar noriu paminėti e, vieną problemą, kuri labai aktuali mūsų komitetui. Kodėl buvo įsteigtas šis komitetas? Ne dėl to, kad 2007 metų e, reglament, 2009 metų reglamente 1107 e, dar ne viskas yra tobula, jį galima patobulinti bet kiekvieną dieną nu, visose komitetuose yra tobulinami jau egzistuojantis teisės aktai. Man atrodo, kad visuomenė nėra pakankamai informuojama apie riziką. Dėl to uh, vartotojai negauna pakankamai informacijos. Reikėtų pagerinti vartotojų informavimą, tai yra esminis dalykas. Uh, Aš labai džiaugiuosi, kad šį aspektą jūs traukite į savo pasiūlymą dėl bendrosios maisto teisės. Vis dėlto tame pasiūlyme yra tik tais bendrieji principai. Nurodoma, kad reikėtų deleguotų teisės aktų tam, kad būtų parengtas planas dėl visuomenės informavimo apie riziką. Ir aš norėčiau jūsų pastirauti, kaip jūs konkrečiai įsivaizduojate tokio plano įgyvendinimą. Šiame komitete E, tai mums padėtų išvengti daug diskusijų ateityje. Ačiū. Merci à vous pour cette première série de... Ačiū labai už pirmosius klausimus. Ar gerbiamas komisaras norėtų sureaguoti? Jums dešimt minučių atsakyti. Uh, uh, uh, Ačiū labai. Pradėsiu nuo Andželik Devair klausimo. Pirmasis klausimas susijęs su karštais buvo, taip pat su konkurencingumu. Kalbant apie šį pasiūlymą, taip, be abejo, labai svarbios yra inovacijos, kalbant apie tas medžiagas. Ir norėčiau pasakyti, kad pagrindiniai nauji reikalavimai susiję su komisijos tyrimais Ir, pavyzdžiui, atnaujinimo atveju, man atrodo, kad, pavyzdžiui, kalbant apie augalus, tai nėra įtin brangus dalykas. Man atrodo, kad geriau būtų rengiamas tokiu atveju ir prašymas dėl leidimo suteikimo, tai padėtų mažoms bei vidutinėms įmonėms įgyvendinti visus reikalavimus, taip pat sumažinti tą laiko tarpsnį reikalingą patvirtinimui gauti. Taip pat, kalbant apie vertinimo procedūrą, mažiau reikėtų nutraukinėti ją, prašant papildomos informacijos iš įmonių. Man atrodo, kad pasiūlymas šiuo atžvilgiu yra subalansuotas ir jis tikrai padės sumažinti vėlavimus. Ir man atrodo, tai tikrai nereikš dar didesnių kaštų. Kalbėjote apie konkurencingumą, aplinkosauginius aspektus. Taip, mano nuomonė, skaidrumas ir galimybės padėti mažoms bei vidutinėms įmonėms pristatyti savo dokumentus ir padaryti tai tinkamai yra svarbu. Taip pat tai atkreiptų pagrindinių žaidėjų dėmesį į tas svarbės viešo intereso sritis, būtų vengia, išvengta ginčių dėl konfidencialumo padėtų pasiekti ir didesnį aiškumą ir taip pat priimti tokius sprendimus, kurie būtų draugiški aplinkai. Dėl Pavelo Potso klausimų. Dėl netinkamo 53 straipsnio naudojimo. Na, nemažai valstybė narių tokius skubos leidimus buvo suteikusios, tačiau be abejo tokiu atveju viskas turi būti pagrysta. Labai svarbu atsižvelgti į galimas grėsmės, alternatyvas. Ir dabar prašome išanalizuoti naujausią situaciją, analizuojame ir EFSOS ataskaitą. Septynios šalis aktyviai šiuo atveju veikia, turiuomenė tuos E, skubius leidimus. Prieš porą metų, kalbant apie PAF komitetą, mes pateikėme pasiūlymų organizuoti balsavimus PAF komitete daug skaidriau. Manau, kad tai padėtų išspręsti nemažai problemų, nes priešingų atveju tęsime tą pačią vagą ir tiesiog bus tarsi veikiama uf, savotiškai slaptai ar už mūsų nugarų. Tačiau prabėgo dviejai metai, viskas priklauso nuo teisėkuros institucijų ir ne, ne, nežinau, nesimato kažkokio tai noro kažką keisti šioje srityje. Tiek būtų dėl to PAF komiteto. Pane Makentair uždavė keletą klausimų. Taip. Galiu patvirtinti, kalbant apie bendrosios maisto teisės peržiūrą, Labai svarbu suteikti ankstesnę priegą pramonės atstovams, jų atliekamiems tyrimams ir reikia įvertinti, kokia informacija tose tyrimuose gali būti laikoma konfidenciali, reikia įvertinti ir tų tyrimų kokybę, reikia įvertinti atitikti. Reikia taip pat kalbėti apie valstybių narių valdžios institucijų įsitraukimą į EFSAS veiklą. Uh, Svarbu šir tas konsultacijų procesas, tai atspindi ir pilietinės visuomenės lūkesčius bei nuomonės. Tai bandžiau paaiškinti ir per savo įžanginį pasisakymą. Jūs taip pat kalbėjote apie skaidrumą. Manau, kad yra tik vienas kelias padidinti pasitikėjimą. Taip, reikia pasinaudoti visais turimais skaidrumo instrumentais siekiant tą pasitikėjimą didinti, tačiau reikia didinti ir EFSAS mokslinius pajėgumus. Dar vienas dalykas. Mums reikia turėti daugiau priemonių, jeigu yra kažkokių kontroversiškų atvejų, tarp skirtingų mokslinių sričių pažiūrėti reikia, kaip būtų galima pagerinti e, tą arbitražo sistemą Siekiant suderinti skirtingas mokslinės nuomonės, reikėtų taip pat EFSOS paprašyti atlikti papildomus tyrimus, jeigu kyla kažkokių kontroversiškų atvejų. Tai yra susiję ir su žmogiškaisiais ištekliais, su tuo, kaip būtų galima palaikyti, paremti EFSA finansiškai. Reikia tinkamų žmogiškų išteklių, reikia turėti galimybę pritraukti e, mokslininkus iš išorės. Nemažiau svarbios ir galimybės įtraukti daugiau valstybių narių į tą patį procesą. Užtikrinti, kad jos būtų sprendimų prieimimo dalimi. Na ir paskutinis elementas be abejo yra rizikos um, komunikacija. Jeigu ir toliau išliks tokia kakofonija kaip šiandieną, vargu ar bus galima kažką pasiekti, nes skirtingos interesuotės šalis, skirtingi požiūriai klaidinanti informacija, skirtingos interpretacijos, aiškinimai ir natūralu, kad kyla didelis nepasitikėjimas dėl to. Tad norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą informavimą apie riziką. Tai yra vienas iš tų būdų, kuris padėtų atstatyti pasitikėjimą. Ulrika Miller taip pat kalbėjo apie tai. Visi suprantame, kad Rizikos komunikacija yra sudėtingas procesas, jis apima daug suinteresuotų šalių, skirtingų ligmenų, vertinimo institucijų, EFSA, net už ES ribų veikiančios organizacijos tokios kaip AJAK. Tikrai skirtingos žinutės siunčiamos visuomeniai. Kalbant apie rizikos valdymą, valstybės, na, valstybių narių rizikos valdymo institucijos, komisijos. Ir tiesiog labai svarbu įvertinti, kaip būtų galima kažkokį tai bendrą planą parengti, kaip būtų galima pasiekti tokią, kad būtų nuoseklesnė komunikacija. Rizikos vertinimas e, ir rizikos valdymas turėtų būti atskiri dalykai. To reikia nepamiršti. Suprantu, kad reikia ir tam tikrų metinių planų, kurie padėtų e, nuspręsti, kaip geriausia būtų judėti į priekį, nes priešingą atveju liksime įstrigę ten, kur esame šiandieną. Komisarė. Dėkoju, gerbiamas komisarė. Dabar pereikime prie antro klausimų raundo. Pone Anja Hazenkamp, GUE. Dankjewel, voorzitter. Um, ik heb uh, een vraag over... Uh... Labai Ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimą apie skaidrumą. Komisija pateikė paaiškinimus apie skaidrumą, apie informavimą apie riziką, sakė, kad čia dar reikia e, e, patobulinti teisės aktus, bet kaip būtų galima uh, išvengti, kad uh, pramonės uh, e, sektorius atstovai tiesiog imtų ir kopijuotų kapus, uh, kopijuotų teisės aktus, kaip uh, uh, jūsų pateiktas pasiūlymas tam gali užkirsti kelią. Mišel Rivazy, žaliuėjai. Dėkoju gerbiamas pirmininkė, dėkoju gerbiamas Andriukaitį, kad atvykote pas mus Ar jūs žinote, kad pirmininkas Junkeris, pateikdamas 17 metais metinę, metinį pranešimą, sakė, kad bus sukurta darbo grupė skirta subsidiarumui ir proporcingumui, kad būtų įvertinti visi teisės aktai, kad būtų įvertinta Europos pridedamoji vertė ir ką Europa duoda valstybėm narėm. Ir buvo sakoma, kad yra pasiūlymas, kad viskas, kas susiję su pesticidais ir genetiškai modifikuotais organizmais, e, kad visą tą komisiją ketina e, pateikti valstybėm narėm, kad tai būtų valstybių narių atsakomybė ar iš tiesų taip būtų, gerbiamas komisarė, jei už pesticidus ir genetiškai modifikuotus organizmus būtų atsakingos tik valstybės narės. Tai kam tada iš vis Europą reikalinga, jei tai būtų e, pesticidai? E, mes norime, kad Europa tvirtintų ne tik veikliasias medžiagas, bet ir produktus, kad produktų nepaliktume tik valstybių narių atsakomybei, nes uh, skiriasi situacija valstybėse narėse, skiriasi valstybių narių e, tarnybų kompetencija ir ką jūs galvotumėte šiuo klausimu. Dėkui, Miriai Dornano, EFDD. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas komisarė. 17 metais spalio 3 jūs sakėte, kad Europos cheminių medžiagų agentūra padarė išvadą 17 metų kovą kad glifosato klasifikacija kaip kancerogeninės medžiagos nėra pagrista. Ta išvada taip pat, ta išvadai pritarė ir EFSA. Ir taip pat Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos ir Japonijos atitinkamos tarnybos. Kas vyksta tose valstybėse, kurias jūs pateikėte kaip pavyzdžius Kanadoje parduotų pesticidų kiekis nuo 6 iki 12 metų 25 procentais išaugo, 71 procentų išaugo glifosato pardavimas. Australijoje 2013 metais jau buvo aišku, kad du trečdaliai žemės ūkio e, gamybos yra susiję su pesticidais. Ir tai yra 17 milijardų australietiškų dolerių vertės rinka pesticidai purškiami iš e, lėktuvų, taip pat ir apgyvendintose vietose. Tai tikrai negali būti mum pavyzdžių, turint e, galvoje, kad DTD e, buvo naudojamas šis chemikalas. Australija jį uždraudė, DDT uždraudė labai vėlai. Todėl toliau Japonija daugiausia pesticidų vienam hektarui sunaudoja. Taigi nebūtinai Japonijos atitinkamos tarnybos yra uh, mum pavyzdys, gerbiamas komisarė, ar negalvojate, kad komisija, kurios tikslas yra ginti visuomenės sveikatą, uh, išloštų pripažindama, kad dėl glifosato yra kontroversiškų nuomonių ir nesilaikytų savo pozicijos, remdamasi tokiomis valstybėmis, kurios atlaidžiausiai žiūri į pesticidus visame pasaulyje. Dėkoju, ponė Ornano, toliau Filip Loazo, ENF. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aišku, kad yra EFSOS valdymo ir funkcionavimo problemos, nes sakoma, kad viskas gerai. Bet e, sakoma, kad reikia suteikti daugiau kompetencijos Europos agentūrai, tai yra EFSAI. Bet jos vertinimai nėra mm, be priekaištų, dėl to ir mūsų komitetas buvo įkurtas. 46 procentai, kurie įeina į tą vertintojų būrį, e, yra interesų konflikte. Ką jūs į tai pasakytumėt? E, vyksta dabar pasaulio futbolo varžybos. Pateiksiu paralelę. Pavyzdžiui, kai pralaimimos varžybos, keičiami e, žaidėjai arba net keičiamas ir treneris. Jei išaiškėjo, kad EFSA yra padariusi klaidų savo veikloje, tai kodėl EFSOje nieko nekeičiame, nei vadovų, nei, nei struktūros, kuri nėra e, pakankamai gera. Dėkui. Dėkoju už e, e, šiuos klausimus. Ir dabar gerbiamas e, komisarė, dešimt minučių turite atsakyti į tuos klausimus. Ir tikiuosi, kad jums užteks tų dešimties minučių. Thank you. Thank you very much indeed for question. Labai ačiū už klausimus. Norėčiau pradėti nuo ponios Hazekamp klausimo. E, kalbama apie vadinamąją ghostwriting problemą, kai kažkas kitas parengia informaciją. Labai svarbu, kad EFSA pateikti moksliniai tyrimai būtų kokybiški. Na ir dabar kyla pavojus mūsų audito sistemai. Kalbant apie laboratorijas, kurios atlieka EFSA tyrimus, tai mes siūlome griežtesnius instrumentus tų laboratorijų kontroliai, auditui. Taip pat tokie atliekami tyrimai komisijai turėtų būti registruojami, tai padėtų išvengti tos ghost writing problemos. Taip pat viešos diskusijos mums padės įveikti šią ghostwriting problemą. Toliau pane Rivazy. Ji e, kalbėjo apie proporcingumo ir subsidarumo e, grupę. Turiu pasakyti, kad e, tokio pasiūlymo nesu pateikęs, pirmą kartą apie jį girdžiu. Neturiu jokios informacijos apie šį pasiūlymą. Ko gero, buvo pateikta klaidinančios informacijos, nes aš apie tokį pasiūlymą jokių žinių neturiu. Tai yra neteisinga informacija, neteisingos žinios, fake news. Taip mes e, norime e, didesnio solidarumo Europoje, taip. Ir dabar pats laikas išsamiau aptarti vairius klausimus dėl vertinimų ES lygmenių. E, kaip būtų galima patobulinti situaciją valstybių narių lygmenių. Valstybių narių negalima palikti nuo šalyje. Valstybėse narėse skiriasi geografinės klimato sąlygos, e, skiriasi žemės ūkio, ūkininkavimo tradicijos. Yra tikrai labai daug skirtumų. Ir be abejo, mes turime patobulinti valstybių narių sistemas ir kontrolės sistemas. Taip pat, pane Dornano, vėl teravosi dėl uh, glifosato. Labai svarbu, kad e, e, pesticidai būtų naudojami tvariai. Europos Sąjungoje egzistuoja direktyva dėl tvaraus pesticidų naudojimo. Yra integruota pesticidų valdymo sistema. Valstybės narės turi būti parengusios savo na, e, veiksmų planus. Galbūt jūs kalbėjote apie tarptautinį e, tvarų pesticidų naudojimą. Yra ir augalų sveikatos tarptautinė organizacija, apie tai galima kalbėti, apie tai, kad pesticidų naudojama per daug, bet nemanau, kad tai klausimas konkrečiai siejamas su glifosatu ar vertinimo institucijomis. Negalima kaltinti vertinimo institucijų Jeigu jos pasako, kad mažai tikėtina, jog glifosatas sukelia vėžį, o paskui kažkokios kitos kažkokios šalis glifosatą vis tiek naudoja. Tai reikėtų gerinti teisės aktus tam, kad ūkininkai būtų e, skatinami atsakingiau, tvariau naudoti augalo apsaugos priemonės, bet dėl to nereikėtų kaltinti vertinimo e, institucijų. EFSA, ECHA, iš e, šias institucijas jau buvo kreiptasi dėl glifosato. Taip pat e, svarbu pagalvoti ir apie tai, kiek pesticidų likučių lieka e, maiste, kurį suvartoja vartotojai. Kaip užtikrinti, kad maistas būtų saugus. Na, šiuo metu mes svarstome EFSOS rekomendacijas dėl um, ribinių verčių glifosatui. Mes su EFSA nuolat apie tai diskutuojame. Bet aišku, mes negalime kištis į mokslinius tyrimus, mes negalime pažeisti institucijų nepriklausomumo. Turi būti atliktas veiksmingas mokslinis vertinimas, ar tai būtų atlikta ES ar Kanadoje. Jūs iškėlėte klausimą, ir apie interesų konfliktą. Tiravotės apie pramonės sektorius paskiriamus rizikos vertintojus. bus e, nauja e, rizikos valdymo e, valdyba, kur bus ES valstybių narių atstovai. Remiantis dabar galiojančiais teisės aktais, valdybos nariai turi raštu įsipareigoti dirbti nepriklausomai, nepriklausomai ir kiekvienais metais turi teikti deklaracijas apie galimus interesų konfliktus. Taip pat Tokios valdybos posėdžiai turi būti vieši, priimami sprendimai turi būti vieši, jie turi būti priimami viešai. Valdyba turėtų sutelkti savo dėmesį labiausiai ties administraciniais ir finansiniais klausimais, bet nesikišti mokslininkų vertinimus. Jūs sakėte, kad būtų galima padidinti EFSOS finansavimą. Taip, mes irgi taip manome, e, kiekvienais metais reikėtų papildomai skirti 62,5 milijonus eurų EFSA tam, kad jos finansiniai pajėgumai būtų didesni. Tuomet EFSA turėtų daugiau galimybių būti nepriklausoma agentūra. Dėkoju, gerbiamas komisarė. Toliau dar du bendra pranešėjai. Pirmiausia, Robert Lins, EPP frakcija. Ja, Labai ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Ačiū už tai, kad šiandien jūs pas mus atvykote padiskutuoti, atsakote mūsų klausimus. Aš esu labai dėkingas už tai, kad jūs labai aiškiai atsakote į mūsų klausimus. Beje, kai kurie klausimai, man atrodo, netgi buvo nelabai rimti, bet jūs vis tiek kruopšiai atsakėte. Šiuo metu e, e, dar nėra priimtas galtinis sprendimas dėl 57 medžiagų. Ir e, toks vertinimas turėtų būti pateiktas per šešis mėnesius, bet dėl 33 medžiagų dėl, jau yra vėluojama. Dėl 13 medžiagų laukiama nuo 2017 metų. Kodėl, kaip Jūs galite paaiškinti tokį vėlavimą? Komisija sako, kad jie yra ES veikimo sutarčių sergėtoje, bet panašu, kad šiuo atveju nėra laikomasi sutarčių. Turiu dar vieną klausimą dėl nuolatinio komiteto skaidrumo. Kolegos jau apie tai kalbėjo. Uh, Buvo teisėtai pareikalauta didesnio skaidrumo, kad ir pramonė ir sektorius ir EFSA veiktų e, skaidriau, bet na, čia dar tikrai ne viskas tobula. Mes su šiais klausimais irgi dirbame ir galų gale reikės priimti sprendimus. Aš norėčiau e, daugiau sužinoti apie tai, e, kaip komisija įsivaizduoja, kaip galima būtų čia užtikrinti didesnį skaidrumą. Ačiū. Dėkui, ponė Lins. Toliau Bart Stas, žalieji. Aris, dank u ook voor uh, uw presentatie en uw bijdrage aan het debat. Ik zou... Labai ačiū komisijai, ačiū už tai, kad dalyvaujate šioje diskusijoje. Aš norėčiau pateikti klausimą apie konfidencialumo nuostatas eh, bendrojoje maisto teisėje tame pasiūlyme. Jeigu mes labiau pasigilintumėm į tą pasiūlymą ir palygintumėm nuostatą su dabartiniais reikalavimais, Pavyzdžiui, 2001 metų reglamente e, dėl e, galimybės susipažinti su viešais dokumentais, arba jeigu mes palygintumėm tokią nuostatą su Orhuso konvencija, tai kaip jūs vertintumėte savo pasiūlymą, ar jūsų pasiūlymas švelnesnis, ar griežtesnis, ar jis atneš kažką daugiau, ar jis vis dėlto praktiškai toks pat, kaip ir e, e kitose teisės aktuose. Jūs taip pat minėjote ir fondą, prie kurio prisidėtų pramonės sektorius. Tas fondas būtų naudojamas ir moksliniams tyrimams, kurie reikalingi norint patvirtinti pesticidus. Taip pat jūs sakėte, kad e, būtų užtikrintas didesnis skaidrumas ir piliečių atžvilgių, e, būtų užtikrintas nepriklausomas įvairių mokslinių tyrimų E, e, finansavimas. Ką Jūs manote apie tokią atskirą fondą? Ar Jūs pritartumėte tokiam pasiūlymui? Dėkoju. Gerbiamas komisarė, žodis Jums. Uh, all, may, uh, I... Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau atsakyti Norbert Lins klausimą. Taip, tas vėlavimas yra labai sudėtingas klausimas. E, komisija turi imtis tam tikrų veiksmų. E, yra tam tikra veiksmų seka, e, kurią turi gyvendinti komisija prieš pateikdama ataskaitą. Reikia šešių mėnesių, yra numatyti šeši mėnesiai, nes per to šešis mėnesius reikia atlikti daug procedūrų. Reikia pradėti diskutuoti su valstybėmis narėmis. Na ir dažnai valstybėms narėms tarpusavėje sunku susitarti. Aš jau minėjau artėjantį apeliacinio komiteto posėdį. Jis įvyks Liepos mėnesį, ten bus svarstamos keturios veiklosios medžiagos. EFSOS vertinimas yra neigiamas, bet valstybės narės tam nepritarė. Aš noriu e, teikti apeliaciją, užginčyti, bet e, procesas yra ilgas ir dėl to vėluojama. daug diskusijų kyla ne dėl mokslinių tyrimų, bet dėl kitų aspektų. Pavyzdžiui, dėl poveikio aplinkai. Mes siūlėme pakeisti procedūras ir uh, užtikrinti atvirą balsavimą. Tai galėtų padrasinti valstybės narės teikti e, protingus argumentus, rengti, suorganizuoti viešas diskusijas. Svarbu, kad visuomenė žinotų ne tik, kaip dirba komisija, bet ir kaip PAF komitetas. Bet aišku, viskas yra teisėkuros institucijų rankose. Kol kas matome, tos pažangos trūksta. Dabar dėl konfidencialumo nuostatų. Kokia yra pateikta mūsų pasiūlymo dvasia? Mes norime užtikrinti didesnį skaidrumą. Tikrai noriu padaryti viską, kas įmanoma, tam, kad būtų užtikrintas kiek įmanoma didesnis skaidrumas. Pareiškėjai teikdami dosiją prašo, kad tam tikra dosiją dalis išliktų konfidenciali, kad kai kuri informacija nebūtų atskleidžiama Taigi pateikti tyrimai, informacija iš dalies yra e, konfidencialus, iš dalies ne. Kai, kur, kai kuri informacija yra prieinama viešai. Na ir gavusi paraišką, e, EFSA per trumpą laiką turi e, išnagrinėti ir konfidencialumo nuostatą. Jeigu manoma, kad uh, buvo neteisėtai paprašyta kažkokią informaciją laikyti konfidencialia, tai tokia informacija irgi turėtų būti paskelbiama. Komitete aptariami, reikia aptarti ir vairius techninius klausimus susijusius taip pat ir su viešaisiais konkursais. Ir dar noriu pasakyti, kad e, nemažai e, paraiškų EFSA apsvarsto per metus dėl autorizacijos 450 per metus. Didelis e, e, tokių paraiškų skaičius yra e, nekonfidencialus, nekelia didelių problemų. Taigi komisijai nereikia ir išsikiš, išsikišti. Taip pat mes nesikišame į tai, kokias laboratorijas renkasi EFSA, kaip atliekami viešieji konkursai, kaip e, e, finansuojami moksliniai tyrimai. Na, mes tokiu pasiūlymu nesam patenkinti. Yra daug kontrargumentų prieš tokį pasiūlymą. Merci. Dėkoju, gerbiamas komisarė už atsakymus. Atsakėte į paskutiniuosius klausimus, kurie buvo pateikti. Galbūt dar ką nors norit pasakyti. Ar, ar jau tuo, ką išgirdome apsiribosite, matome, kad vyksta darbai, taip pat bendrai su jumis dirbame, nes e, turint galvoje paskutinius jūsų pasiūlymus, mes irgi turėtume ką pasakyti. Taigi, žodis jums. Like to, uh... Ačiū. Norėčiau pasakyti štai ką. Man įdomu, ar galėsime susipažinti su jūsų išvadomis, nes tikrai labai svarbu išgirsti tas išvadas, jas pamatyti, sužinoti jūsų pasiūlymus, kaip būtų galima tą sistemą patobulinti. Uh, todėl kad šių metų pabaigoje jau bus toks bendresnis vaizdas, bendresnis kontekstas susijęs su refit patikra, taip pat skirtingais mokslinių rekomendacijų mechanizmais, kurie turėtų mums padėti pristatyti išsamesnius pasiūlymus ir tiksliau žinoti, kaip būtų galima siekti mūsų sistemos tobulinimo. Tai būtų ir galimybė sėkmingai žengti į priekį Na ir linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Nebejotinai m, hmm, palaikysime ryšį, bandysime Jums padėti, spręsti įvairiausias problemas ir klausimus. Mūsų tarnybos atstovai liks e, tolesnėme posėdėje. Na ir manau labai svarbu dirbti iš vien, dirbti ranka rankon nes visi mes esame panašios nuomonės ir būtų gerai, kad ateityje <laughs> tokių knygų, tokios knygos dienos šviesos nebeišvystų. Tai yra, man atrodo, puikus pavyzdys, ar kaip tik liūdnas pavyzdys, kuris demonstruoja nepasitikėjimą mūsų sistema. Tad neišprovokuokime tokių knygų autorių ateityje. Ačiū. Dėkoju, gerbiamas komisarė. Taip, palaikome ryšius ir toliau bendradarbiausime. O dabar keletas minučių aš išlydėsiu gerbiamą komisarą ir mes tęsime darbus. Très bien, je vous propose de, de reprendre nos travaux. Kolegos, tai tęskime darbą. Sėskite į vietas. Gal galėtumėt jau nebetriukšmauti salėje. Dėkoju. Taigi antroji mūsų posėdžio dalis, laikant iš principo panašos darbo tvarkos, norėčiau padėkoti mūsų svečiams, Sabinė Julicher iš e, Santė generalinio direktorato, jinai turės E, dirbs triloge. Toliau ponas Fintan Butler yra Europos ombudsmeno e, kabineto vyriausiasis patarėjas, Bob Diderich yra EBPO m, mm, aplinkos sveikatos ir saugumo padalinio vadovas ir Violet Gaisen yra Vageningeno universiteto m, mm, profesorė dirbožėmio fizikos ir žemės valdymo specialistė. Mm, kiekvienas iš jūsų galės po 10 minučių pakalbėti, tada steiksime žodį e, pranešėjam, bendra pranešėjam, šešėliniam pranešėjam. Jie turės po vieną minutę klausimam, jūs turėsite po dvi minutės atsakymam. Ir mūsų komiteto nariai, jei neužteks, nebus patenkinti atsakymu, dar turės 30 sekundžių papildomą klausimą pateikti. Ir iš anksto dėkoju mūsų prelegentam ir suteikiu žodį Sabinė Juleker. Prašom, žodis jum 10 minučių. Dėkui pirmininkė. Aš pasinaudosiu tom 10 minučių, kad galėčiau pakalbėti apie dvi sritis, kurios jum nemažai klausimų visuomet kelia. Tai pirmiausia, informacija tvirtinant, primant sprendimus dėl Mm, medžiagų patvirtinimą. Tai bandysiu pristatyti, kaip sistema veikia, kad geriau suprastumėt, o kitas rytis, e, kuriai gauname daug klausimų, tai yra veikliųjų medžiagų e, leidimo pratesimai ir vertinimo procesas. Pirmiausia, ta tvirtinamoji informacija – Tai yra sistema, kai pateikiami prašymai e, prašytojams dėl papildomos informacijos, jau patvirtinus veiklėją medžiagą arba pratesiant leidimą veikliosios medžiagos. Ir jei prašytojas per nustatytą laiko tarpą nepateikia informacijos, tai netvirtinama ta medžiaga arba nepratėsiamas jos naudojimo leidimas. Paprastai taip ir vyksta. Mes dabar jau turėjom atvejų, kai nepratėsiame leidimų medžiagų, e, veikliųjų medžiagų naudojimui. Ta tvirtinamoji informacija, confirmatory information, yra reikalaujama 2009 metų 1107 reglamente, kai numatoma galimybė, e, kad veikliosios medžiagos tvirtinimas priklauso nuo to, ar pateikiama papildoma informacija valstybėm narėm, komisijai. Ir to reikia, kai vertinant atsiranda nauji reikalavimai arba atsiranda naujos mokslinės ir techninės informacijos. O išskirtiniais atvejais tokios patvirtinamosios informacijos gali būti prašoma, kad rimčiau būtų galima pagrysti sprendimą tą medžiagą tvirtinti. Tai tokia yra sistema ir sistema dabartinėme reglamente, kurį naudojame, yra tvirtinama ir stiprinama, lyginant su ankstesniu teisės aktu. Tai buvo direktyva, kur irgi buvo kalbama apie tą patvirtinamą informaciją, bet netaip aiškiai visa sistema buvo apibriešta. Komisija pateikė išsame ataskaitą ombudsmenui, ją galima rasti internete ir ten mes labai smulkiai išaiškinome, kaip komisija taiko tas patvirtinamosios medžiagos nuostatas. Tie kriterijai, kuriuos nustatė Europos parlamentas ir taryba šiame reglamente ir yra mūsų atskaitos taškas, kuriuo remiantis mes priimame sprendimą tvirtinti veiklę medžiagą, prašydami tos tvirtinamosios informacijos. Ir tame toje ataskaitoje, tame pranešime mes e, aiškiname, kad praeitie komisija prašė e, trijų tipų tos tvirtinamosios informacijos pagal dabar galiojantį reglamentą. Tai vienas iš tokios informacijos tipas yra susijęs su veikliosios medžiagos techninėmis specifikacijomis. Tai yra techniniai dalykai, bet turite įsivaizduoti, kiek visas procesas užtink, užtrunka. Trejus metus. Tai proceso pradžioje tas prašytojas pateikia techninę specifikaciją, bet kai nori tą medžiagą jau pramoniniu būdu gaminti, tai ta specifikacija yra atnaujinama, kad turėtume naujausią visą šio laikišką informaciją apie tą medžiagą ir kad matytume, kad tarptų dviejų specifikacijų nėra esminių skirtumų, prašome būtent tų patvirtinamųjų duomenų. Ir maždaug 20 procentų e, tų patvirtinamųjų duomenų yra susiję su tuo techniniu uh, aspektu, tai yra, kad prašytojas įrodytų, kad jei medžiaga bus gaminama pramoniniu būdu, jos techninė specifikacija išliks iš esmės tokia pati kaip ir vertinime. Antros rušies uh, tvirtinamieji duomenys yra susiję su medžiagos klasifikacija, remiantis CLP reglamentu. Turime sistemą, kai tam tikrame etape prašytojas turi pateikti naują informaciją, dar vykstant vertinimui. Vertinimas vyksta ir kai ta medžiaga, kai pasiūloma nauja tos medžiagos klasifikacija, tai ta nauja klasifikacija reglamentuojančios įstaigos mm, iš reglamentuojančios įstaigos perspektyvos gali reikšti, kad prašytojas turi pateikti papildomus duomenis. Ir galiausia, mm, kada prašome tos pagrindžiamosios informacijos, tas trečias atvejis yra, kai yra naujos mokslinės informacijos, naujos gairės yra atsiradę, kurios nebuvo, kai prašytojas pateikė savo prašymą ar netgi kai buvo baigtas vertinimo procesas. Taigi ta patvirtinamoji pagrindžiamoji informacija ir jos e, prašymas yra labai svarbi priemonė numatyta reglamente, e, kurios tikslas sustiprinti pasitikėjimą tuo medžiagos tvirtinimu. 65 atvejais buvo pilnai taikomi reglamento reikalavimai, o 24 atvejais dar buvo prašoma tos papildomos pagrindžiamos informacijos. ir tos medžiagos, um, kuriuom pagal ankstesnė 91 direktyva buvo prašoma tos e, pagrindžiamosios informacijos. Tai kaip sakiau, anksčiau ta procedūra buvo netaip aiškiai apibriešta. Tie dalykai buvo numatyti, bet ne visos situacijos buvo aiškios, kada tokios pagrindžiamos informacijos buvo galima prašyti. Tai kalbant apie reglamentą, iš tiesų dabar situacija reglamente yra daug aiškesnė, geriau yra apibrėžiama, kada ta pagrindžiamoji informacija turi būti pateikiama, kada jos gali būti prašoma. EFSA visuomet dalyvauja vertinant tą pagrindžiamą informaciją, vyksta kolegų vertinimai, jei reikia, su valstybėmis narėmis Tai yra tų duomenų toksai kropštus vertinimas. Jūs klausėte, kodėl kai kurios veiklios medžiagos turinčios karcinogeninių metabolitų buvo patvirtintos, kai naudojama kolegų peržiūra aktyvi medžiaga, kuri nebuvo žinoma prašytojui arba valstybei nariai rengiančiai pranešimą m, mm, vykstant e, tam procesui buvo m, mm, išaiškėjo, kad reikia papildomos informacijos apie tos metabolitus. Reglamentas taip pat numato tos pagrindžiamos informacijos mm, prašymą ribotai ir ta informacija mm, neteikiama nu, tiem vadinamiam cut-off kriterijam. Toliau medžiagų tvirtinimas. Daug klausimų sulaukėme dėl to. Visas procesas susijęs su patvirtinimu užima trejus metus, nes yra įvairūs etapai, valstybės narės etapas, EPSOS etapas, visa tai aiškiai apibriešta laiku. Taip pat Europos komisija turi priimti sprendimą per šešis mėnesius. Ponas Lins to klausė. Ir taip būna vėlavimų. Galiu apie tai ir detaliau pakalbėti, bet būna tokių pakankamai ilgų vėlavimų dėl vertinančių valstybių narių vėlavimo, dėl EFSA vėlavimo ir dėl to, kad rizikos vertinimo procesas gan sudėtingas ir sprendimų prieimimo procesas gali būti sudėtingas turiu čia galvoje Europos komisiją, tai visi tie vėlavimai irgi gali būti su to susiję. Sprendimų prieimimas yra vienas iš pagrindinių mūsų uždavinių, nes mes esame komisijos tarnyba. Ir norėčiau čia pasakyti, kad gauname labai daug prašymų dėl galimybės gauti informaciją, gauti dokumentus. Parlamentas pateikė klausimų ir mes iš tiesų vertiname tą susidomėjimą ir aišku norime būti skaidrus. Noriu tik pasakyti, kad mūsų darbas susijęs su rizikos vertinimu yra sudėtingas ir ne visuomet tas sprendimų prieimimas vyksta sklandžiai, nes turime daug e, sudėtingų atvejų, kai e, valstybių narių nuomonės yra priešingos. Tai tiek, ponė Pirmininkė. Merci. Merci Dėkui, ponė, e, už pristatymą. Dabar ponas Butler. Dešimt minučių. Well, thank you, Chairman. Um, at the beginning, might I say that the European Ombudsman, Emily O'Reilly, unfortunately. Noriu pasakyti, kad uh, ombudsmenė Railį dėja negalėjo šiandieną čia atvykti, tad pasisakysiu jos vardu. Turiu keletą preliminarių pastabų dėl Europos ombudsmeno ir tada perėsime prie pagrindinės šios dienos schemos. Europos ombudsmeno biuras yra nepriklausoma įstaiga, Ji yra e, numatyta ES sutartise ir pripažįstama e, pamatinių teisų hartijoje. E, stebimas ES institucijų, įstaigų darbas, ar tinkamai vykdoma veikla, taip pat priimami paprastų piliečių ar verslo atstovų skundai. Galima savo iniciatyvą tiesiog tokį skundą pateikti. Na ir be abejo, vykdami, vykdydami savo darbą remiamės moksliniais tyrimais. Daugiausia dėmesio skiriama procedūriniams klausimams, e, taip pat tam, ar taikomi teisingi, tinkami teisės aktai, ar buvo vadovautas ir reikalingomis procedūromis, žiūrima, ar nėra kažkokių esminių klaidų, esminių netitikimų vykdant savo veiklą. Tad tiek būtų dėl tų procedūrinių aspektų mm, ir jie yra svarbus, pavyzdžiui, vertinant ir tuos pesticidų klausimus. Ombudsmeno įstaigos e, įsitraukimas į pesticidų e, klausimą yra tikrai akivaizdus. Jau nuo 16 metų e, vykdami šie procesai buvo pateikti nevyriausybinio organizacijų skundai. Tai buvo susiję su aktyviųjų medžiagų patvirtinimu, taip pat jų pateikimu rinkai. Ir tai yra itin sudėtingas sritis, apie tai jau buvo kalbėta. Norint, kad e, tą skundą pavyktų suvaldyti, nes tai buvo tikrai sudėtingas skundas, tad buvo į keletą dalių viskas padalinta, trumpai pristatysiu visas tas dalis ir rezultatus. Pirmasis klausimas buvo susijęs su e, komisijos aktyvių medžiagų patvirtinimu. Tuo pat metu buvo paprašyta informacijos ir duomenų, e, kurie palaikytų tą patvirtinimą. Tai yra ta vadinamoji patvirtinamoji duomenų procedūra. Taip pat iš esmės e, reikia suvokti, kad komisija tvirtina medžiagas, neturėdama pakankamai informacijos negalėdama daryti išvadų, ar medžiaga kelia, e, ar nekelia rizikos e, žmonėms, gyvūnams ar aplinkai. Ombudsmeno vertinimas po pateikto, e, po pateikto skundo buvo vykdomas, taip pat buvo nustatyta, kad ne visai tiksliai komisija laikėsi teisės aktų ir tie visi atvejai, kuriuos analizavo ombudsmenas, e, buvo pagristi 91 direktyva. Iš esmės ombudsmeno e, tyrimo rezultatai buvo tokie, kad atitiktis su e, ta procedūra rodė, kad dėja ne viskas tinkamai vykdoma, buvo tam tikrų pažeidimų administravimo procedūrose. 2011 metais įsigaliojo naujasis reglamentas ir iš esmės tai numato galimybę vadovautis požiūriu, e, kai pateikiamas prašymas dėl, patvirt, dėl patvirtinamosios informacijos. 16 metų sprendime ombudsmenas pareiškė, kad pagal dabartinius e, teisės aktus ši patvirtinamoji procedūra turėtų būti naudojama itin atsargiai ir itin griežtai laikantis sąlygų susijusių su šios procedūros naudojimu. Tai yra numatyta 2009 metų reglamente. Ir ombudsmenas pateikė pasiūlymą komisijai ir pasiūlė naudotis tą e, patvirtinamąją duomenų procedūrą tik tuo atveju, kai tai yra pagrysta, tik griežtai laikantis teisės aktų ir vadovaujantis atsargumo principu. Tad tai buvo pirmasis e, klausimas Pirmasis klausimas sprendimas. Dar vienas dalykas. Buvo identifikuotos e, dešimt medžiagų, kurias patvirtino komisija, vadovaujantis tą patvirtinamąją procedūrą. Ir pareiškėjas e, teigė savo skundę, kad nereikėjo patvirtinti tų medžiagų. Tad buvo nustatyti tam tikri duomenų trūkumai, tam tikros spragos ir rizikos. Visos tos dešimt medžiagų buvo patvirtintos pagal senąjį režimą 9.1 direktyva, brūkšnelis 4, brūkšnelis 9.4 ir nebuvo konkrečių nuostatų, konkretaus pagrindimo dėl e, to patvirtinamojo požiūrio naudojimo. Ambusmenė nustatė, kad tos dešimt medžiagų buvo patvirtintos dar prieš keletą metų ir komisija tiesiog nebuvo atlikusi tinkamo vertinimo, kuris būtų pagrystas papildoma informacija, kuri buvo reikalinga. Ir kalbant apie tą papildomą informaciją, kuri nebuvo pateikta, taip pat buvo nustatyta, kad buvo tam tikrų problemų, spragų, rizikų, kurios nebuvo įvertintos. Ir tai reiškia, kad tos medžiagos buvo naudojamos keletą metų, nors uh, Tai neturėjo nutikti, tai galėjo sukelti grėsmę ir gyvūnų, ir žmonių, ir e, sveikatai, ir aplinkos saugiai. Kalbant apie e, sprendimus, kuriuos pasiūlė ombudsmenas, komisija nebuvo įsitikinusi, kad e, komisija naudojo patvirtinamąją procedūrą tinkamai. Ir Taip pat buvo nurodyta, kad reikėtų imtis reikalingų veiksmų, siekiant pilnai atlikti e, atitinkamus vertinimus. Ombudsmenė mano, kad komisija turėtų vadovautis tokiu pat požiūriu ir e, taikyti jį tais atvejais, kurie dar nebuvo išspręsti. Trečiasis klausimas, kuris buvo iškeltas pagal tą skundą, buvo toks, kad komisija nebuvo pakankamai konkreti savo požiūryje, nustatydama švelninamasias priemonės tais atvejais, kai buvo patvirtinamos aktyviosios medžiagos. Turbūt jau apie tai girdėjote, kad komisija teigia, kad tos švelninamosios priemonės e, geriausiai galėtų būti įvertintos atskirų valstybių narių. Tam yra įvairių priežasčių ir teigiama, kad valstybė narė e, yra geresnėje pozicijoje priimti sprendimą, nuspręsti, kokios to švelninamosios priemonės būtų tinkamiausios. Na ir ombudsmenė šiuo atveju pasiūlė tokį sprendimą. Ji pripažino, kad dabartinė sistema yra pagrista atsakomybės pasiskirstimų tarp valstybių narių ir komisijos. Vis dėlto ombudsmenė taip pat laikosi nuomonės, kad komisija uh, buvo per šiek tiek aplaidoka, kalbant apie šilninamųjų priemonių pasirinkimo galimybės palikimą valstybėms narėms, tad buvo pasiūlyta komisijai peržiūrėti savo požiūrį ir numatyti konkretesnės švelninamasias priemonės, ypač tai atvejais, kai EFSA nustatė nerimą keliančius elementus. Na ir paskutinis elementas, kurį norėčiau trumpai paminėti, jis yra susijęs su uh, komisijos atliekamais auditais, e, kai yra tikrinama, kaip valstybės narės įgyvendina sąlygas e, dėl tų švelninamųjų priemonių, kurias nustatė komisija. Šiuo atveju ombudsmenė pasiūlė, kad komisija turėtų peržiūrėti savo auditavimo um, principus, kad auditai turėtų būti atliekami dažniau, kad jie turėtų um, būti labiau tinkamai išdėlioti laiko skalėje ir taip pat bus siūlyta atsižvelgti į tai, kaip viskas taikoma praktikoje valstybių narių lygių. Tad e, tokie buvo to tyrimo rezultatai, tokie pasiūlymai. Kas nutiko toliau? Komisija plačiaja prasme pritarė ombudsmenės pasiūlymams ir komisija, atsiprašau, ombudsmenė paprašė komisijos pateikti per dviejus metus ataskaitą apie tai, kokiu žingsniu buvo imtasi reaguojant į tos pasiūlymus. Ir kaip girdėjote, komisija šių metų pradžioje pateikė detalę ataskaitą ombudsmeniai. Ten kalbama a, apie tuos dalykus, apie tas problemas, kurias ombudsmeniai iškėlė 16 metais. Na ir dėl to skundo Taip pat buvo kryptas į komisiją, ten buvo išsakytos abejonės ir Pan Europe nepritarė tam, e, kas yra išdėstyta komisijos ataskaitoje. Pan Europe prašo, kad komisija atsakytų į pateiktus klausimus ir pristatytų naujausią informaciją. Šiame etame e, ombudsmenė kažkokių konkrečių naujų komentarų neturi. Dėl šių klausimų vis dėlto vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Dėl tų dešimties medžiagų, kurios buvo peržiūrėtos, e, kurias e, Pan Europe nustatė, mm, komisija pateikė ataskaitą, kaip jau minėjau, metų pradžioje ir buvo paminėta, kad dviejų medžiagų atveju, remiantis papildomą informaciją, kuri buvo pateikta, buvo pritaikyti papildomi ribojimai. E, Taip pat buvo pritaikyti tam tikri ribojimai ir tas ribojimas buvo pritaikytas penkeri metai po pirminio medžiagos patvirtinimo ir visus tos penkerius metus medžiagos buvo naudojamos ir buvo naudojamos gana aktyviai. Na ir paskutinis punktas, kurį norėčiau paliesti dėl melatijan medžiagos. Komisija nusprendė e, apriboti tos medžiagos naudojimą e, šiltnamiuose tačiau ne, atviroj, ne, ne atviroje aplinkoje, nes tai kelia, e, dėja ta medžiaga kelia didžiulę riziką paukščiams. Ir e, dabar taip pat vyksta procedūra pasaulio prekybos organizacijoje, buvo pateiktas skundas. E, ta medžiaga jau aštuonerius metus yra naudojama, remiantis tuo patvirtinimu, kuris buvo suteiktas. Ir komisija be abejo pripažįsta, kad nepakankamai atidžiai tada pažvelgia į šį reikalą ir nepakankamai apriboja medžiagos naudojimą. Ačiū. Dėkoju. Dabar mm, ponas Diderich, žodis jums. <clears throat> Merci, monsieur le président. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Manęs buvo paprašyta e, pakomentuoti BPO taikomus principus dėl gerosios e, laboratorijų praktikos bei testavimo gairių, kurios yra naudojamos įvairiose šalise, kai vyksta autorizacijos procedūra, kai yra autorizuojami pesticidai ir, ir daugelis kitų cheminių medžiagų. Jūs visi žinote istoriją kodėl buvo parengtos tos gerosios laboratorijos praktikos gairės. Taip atsitiko dėl e, e, dažnų sukčiavimo atvejų JAV 80-metyje sukčiaudavo laboratorijos, su kuriomis būdavo sudaromos sutartis. Na, o dabar aš norėčiau Jums plačiau papasakoti, kodėl tos gerosios laboratorijos praktikos uh, tapo tarptautinė praktika you nu, know, ir kodėl ši praktika naudojama ne tik nacionaliniu lygmeniu. Aš pabandysiu atsakyti tuos klausimus, kurie man buvo pateikti. Žingsniu, žingsiu dar vieną žingsnį atgal ir pabandysiu nušviesti platesnį kontekstą, kodėl tos gerosios laboratorijos praktikos egzistuoja kaip tarptautiniai standartai. Uh, Iš viso EBPO šalių rinkoje yra apie 100 tūkstančių chemikalų rinkoje, maždaug tūkstantis naujų cheminių medžiagų patvirtinamos kiekvienais metais. Na ir šias cheminės medžiagas e, šių medžiagų saugumą e, siekia užtikrinti tiek ir pramonė, tiek ir e, valdžia, valstybių valdžia, vyriausybės. Kaip šalis gali spręsti saugumo klausimą. Harmonizuodamos rizikos vertinimo metodologiją, e, tokios šalis tarsi gali pasidalinti e, rizikos vertinimo našta. Kuo labiau yra e, harmonizuotos rizikos vertinimo metodologijos, tuo labiau galima vienoje šalyje atliktų darbų pasinaudoti kitoje šalyje. Vienas iš instrumentų, kuris buvo parengtas ABPO e lygmenių siekiant e, išspręsti šią problemą, yra štai koks. Tai yra abipusis duomenų pripažinimas. 90-metyje e, ABPO šalis nutarė, kad jeigu atliktas kažkoks tai testas dėl cheminės medžiagos saugumo pagal ABPO gairias ir principus, gerosios laboratorinės praktikos principus, tai tuomet e, tokie rezultatai, tokiais rezultatais bus galima priminėti e, jais bus galima pasinaudoti priminėjant teisėkuros sprendimus bet kurioje EBPO šalyje ir šešioje, šešiose partnerėse šalyse. Tokiu būdu yra veid, e, vengiama kelis kartus atlikti tuos pačius tyrimus. Viena cheminė medžiaga turi būti ištirta vieną kartą pagal tos pačius tarptautinius standartus. Tai taip pat palengvina bendradarbiavimą tarp šalių, kaip jau ir minėjau. Jeigu kažkokia šalyje atliekamas rizikos vertinimas, tai tam tikrą prasme, jį, tam tikrą apreptimį jį galima panaudoti ir kitoje šalyje. Manęs buvo teirautasi, ar ta geroji laboratorijos praktika užtikrina, kad uh, buvo atliktas kokybiškas tyrimas. Ne. E, garantija e, yra EBPO testų gairės. Bėgant metams buvo atliktos EBPO testų gairės įvairiose sritise. Tos gairės e, yra reikalingos norint atlikti rizikos vertinimą, tyriant medžiagų fizinės, cheminės savybės, E, poveikį biotikos sistemoms, e, tai yra e, gairės susijusios su medžiagų įrimu arba kaupimusi, poveikiu sveikatai. Taip pat yra ir kitų gairių, tokių kaip gairių, kuriamis naudojamasi nustatant pesticidų likučių kiekį. Ir taip toliau. Iš viso yra apie 150 EBPO testinių, testų gairių. Uh, Manęs buvo klausta, ar šios gairės atitinka naujausius mokslinius duomenis. Na, e, paprastai standartas nesukūriamas prieš atliekant mokslinį tyrimą, bet mes esame sukūrę sistemą, kuri užtikrina, kad mūsų testų gairės būtų nuolat atnaujinamos, dažnai atnaujinamos tam, kad jos atitiktų naujausius mokslinius duomenis. Mes peržiūrime, parengėme naujas testų gairias. Mes skelbėme 10-20 peržiūrėtų testų, testų gairių kiekvienais metais. Kaip jau sakiau, ta geroji laboratorijų praktika yra susijusi ne tiek su moksliniais tyrimais, kiek su kokybės kontrole. Yra tam tikros taisyklės laboratorijoms, kurios atlieka tokius testus. yra numatyta tam tikra atsakomybė laboratorijų vadovams, mokslininkams, kitiems darbuotojams. Jie turi užtikrinti mokslinio tyrimų kokybę, taip pat ir turimi įrenginiai, patalpos turi atitikti reikalavimus, turi būti e, e, atitinkamai e, ar, archivuojami, dok, dokumentuojami duomenis. Taigi tos testų gairės yra susijusios su kokybės e, e, kontrolė, jos yra svarbios tam, kad būtų galima pasitikėti mokslinio tyrimų rezultatais. Kaip užtikrinti pasitikėjimą tarp įvairių šalių naudojant tokią sistemą? Bet kuri šalis, kuri dalyvauja šioje sistemoje, turi sukurti, nac, turi kurti nacionalinę atitikties stebėsenos e, instituciją. Ji turi tikrinti laboratorijas, vertinti, ar jos laikosi e, e, geriausios laboratorijų praktikos reikalavimų. Taip pat tyriama, ar moksliniai tyrimai atliekami pagal gairias. Yra ir sistema, e, kurios tikslas užtikrinti, kad mokslinio tyrimų rezultatai, kurie buvo gauti vienoje šalyje, būtų, kad jos būtų galima e, audituoti, patikrinti per nacionalinių atitikties stebėsenos institucijų tinklą. Štai, pavyzdžiui, jeigu Australija gauna rezultatus, e, Kanadoje atlikto testo rezultatus, tai ji gali kreiptis į e, Kanados nacionalinę atitikties stebėsenos instituciją ir paprašyti patikrinti, kaip buvo atliktas testas. Kiekviena e, atitikties stebėsenos institucija taip pat e, yra vertinama kolegų, norint užtikrinti, kad e, na, praktiškai kiekviena šalis vienodai atlieka laboratorijų patikrinimus arba inspekcijas. Na ir baigdamas noriu pasakyti štai ką. Kokia yra tokių praktikos, geriausios laboratorijos praktikos ir testo gairių apreptis? Mes netiriame, poveik, mes e, netiriame žmonių, mes Tyriame e, pramonę naudojamas cheminės medžiagas, vaistus, pesticidus, biocidus, veterinarinius vaistus ir maisto bei pašarų papildus. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis poniai Gaisen. Ponios ir ponai, džiaugiuosi, kad mane pasikvietėte į savo posėdį. Norėčiau jūs pakviesti į kelionę. Užmirškime procedūras, pasižiūrėkime į dirbožėmį. Parodysiu šiandien jum, kokį poveikį pesticidai daro dirbožėmiui. Dirbožėmis yra pasaulio oda ir maisto gamybos pagrindas tai pakalbėsime apie pesticidų naudojimą Europoje. Ar jūs įsivaizduojate, kiek pesticidų šiuo metu yra rinkoje? Mes kalbame apie 2000 pesticidų. Ir čia taip pat yra maždaug, juose yra 500 skirtingų veikliųjų medžiagų. Buvo kalbama apie glifosatą, šiandien be glifosatas tikrai ne vienintelis pesticidas, 2000 medžiagų vartojami Europoje, vartojamos Europoje. Ir pesticidų naudojimas ne tik Europoje, bet ir visam pasaulyje didėja. Tai toks yra faktas. Kaip mes galėtume įvertinti riziką ir pasižiūrėtume, kaip visa tai veikia aplinką ir žmonės. Čia matome piešinį bet negaliu su jokia rodiklėlė parodyti. Pasižiūrėkime e, ekosistemą. Jeigu pesticidas taikomas ekosistemoje, pirmiausia, jis per augalą patenka į dirbožemį. Iš dirbožemio jis gali patekti į paviršinius vandens telkinius ir daryti įtaką akvatiniam gyvenimui, tų vandens telkinių gyvenimui arba mm, nusėsti į nuosėdas vandens telkiniuose, tada jį e, absorbuoja augalai mano kolegos. E, tose paviršiniuose vandens telkiniuose e, rado 26 skirtingus pesticidus. Tada pesticidai tie gali patekti į gruntinius vandenius ir galiausia atsidurti geriamajame vandenyje. Kas dar gali atsitikti? kad e, vyksta. E, pavasarį matote, kad langai purvini, dulkėti. Ir tos dulkės yra m, iš esmės dirbožėmio dulkės, kuriuose irgi gali būti pesticidų. Tai reiškia, pesticidai veikia dirbožėmį, vandenį ir tiesiogiai žmonės. yra įvairūs būdai skirti dirbožėmiui atstatyti, regeneruoti. Ir tai aišku susijęs su tvariu dirbožėmio valdymu. Dabar pasižiūrėkime, koks yra rizikos vertinimas ir ko trūksta. Vertinant riziką kairioje pusėje matote augalų naudojimą. Ir čia EFSA žiūri, kokie e, pesticidų likučiai lieka augaluose ir galiausia maiste. Bet mes nežinom, kas atsitinka, kai pesticidai nukeliauja uh, su vėju dėl dirbožėmio erozijos, taip vadinama vėjo erozija. Kol kas ši rizika nėra vertinama. O dabar vandens erozija. Tie, kas gyvena kalnuotose vietovėse, žino, kad kai daug palyja, nuo, til, nuo kalno bėga ne tik vanduo, bet ir dirbožėmio. Dalis, dalis dirbožėmio yra nuplaunamos su lietaus vandeniu. Ir kol kas šis dalykas, ta, ta dirbožėmio erozija kartu su vandeniu ir tos dalelės e, pesticidų, kurios gali ten būti, niekaip nėra vertinamos. Mes atlikome pirmąjį Europos dirbožėmio vertinimą, remdamėsi Lukas duomenų baze. Tai yra Europos monitoringo programa, kuri e, buvo skirta organiniams medžiagoms dirbožėmėje matuoti, mes mm, atlikome tyrimą ir e, glifosatas buvo pastebėtas žemės ūkio žemėje maždaug 45 procentuose paviršinio dirbožėmio. 83 procentai e, viso paviršinio dirbožėmio Europos Sąjungoje, kuris buvo tirtas, turi pesticidų likučių. Ir viename dirbožėmio mėginyje buvo net 13 skirtingų sudėtinių dalių. Ir čia mes tik tai 74 e, medžiagas ištyrėme, ne visas, visų 2000 neištyrėm. Bet matote, kad vis, bet kokiame dirbožėmio mėginyje yra pesticidų likučių ir ne viskas e, tame rizikos vertinime yra padengta. O kaip ta vandens erozija, vėjo erozija, atlikome pirmą tyrimą, analizę ir pamatėme, čia matote paveiksliuką, kad tie pesticidai, kurie yra dirbožėmėje, yra perkeliami ir praktiškai radome 10 mg vienam kilograme glifosatų dulkių kilograme. Ir tas glifosatas yra prisitvirtinęs prie žemės dalelių. Ir jei žmonės vaikšto po tą teritoriją, tai jie įkvepia tas smulkės dalelės kartu su visais glifosatais ir nėra jokių toksikologinių tyrimų, kaip tos glifosatinės dalelės veikia žmogaus sveikatą. Ir vidurž... dirbožėmio ta viršutinė dalis, kuri veikiama erozijos dėl vėjo ir vandens, tos dalelės yra labai smulkios. Tai dabar grįžkime dar prie dirbožėmio gyvenimo. Dirbožėmėje gyvena 10 milijonų įvairios, įvairių organizmų, įvairios gyvybės vienetų. Ką dabar EFSA reglamentas reglamentuoja, e, tikrina tą e, tokį tą tokią tiesioginę įtaką ilgalaikę įtaką ir žiūri, ar ta medžiaga e, yra nuodinga e, tai gyvybei, kur yra dirbožėmėje ar ne. Ir jie e, testuoja dvi, e, dvi rūšis kompostinių kirminų ir, ir kitokių e, gyvūnų, bet testuoja tik tai penkis, penkis organizmus, kai dirbožėme gyvena, kaip jums sakiau, 10 milijonų įvairių organizmų. Tai ar iš tų penkių organizmų, kurie yra ištirti, galime padaryti išvadą apie 10 milijonų. Ir matote, kad pesticidų naudojimas tikrai veikia dirbožėmi. Ir kai aš nuvykstu pas ūkininkus visuomet jų klausiu, ką pastebėjot savo dirbožėmėje per pastaruosius 20 metų ir visi ūkininkai, kur be būčiau, atsako tą patį. Mes gribelių nebegalim atsikratyti, kurie atakoja mūsų augalus, mes vis daugiau fungicidų išpurškiame, bet niekaip negalim kovoti su tom lygom, kurios būtent yra perdodamos per dirbožėmį. Ir čia matote skaičių. Kas gyvena, kokie mikroorganizmai, tie gerieji, blogieji ir šlikštieji. Tai yra organizmai, kurie naudingi augalams, skatina augalų augimą, tai yra gerieji, blogieji, kurie sargdina augalus ir tie šlikštieji, tai tie yra patogenai, kurie paliečia ir žmonės, kaip stafilokokai, ir visi kiti. Pavyzdžiui, kai tokiu atveju naudojate glifosatą, glifosatas visus organizmus žudo, kurie turi tam tikrus baltymus. Ir glifosatas taip pat nužudo ir gerasias dirbožėmio bakterijas. Ir ne, nežudo tų grybelių ir dėl to fungicidai bulvėse ir, ir pikdžiolėse klesti. O tie gerieji organizmai yra glifosato žudomi. Tai kokios išvados? Pesticidų tvirtinimo procedūros turi būti keičiamos ir tas turi būti mm, tyrimas, tas NOEC e tyrimas daromas taip pat ir tiems organizmams, visiems organizmams, kurie yra dirbožėmėje. Labai svarbu testuoti aktyvių medžiagų mišinius ir įvairias formulės, o ne tik atskirai paimtas veikliasias medžiagas. Ir labai svarbu, kad tas veiklesias medžiagas nepriklausomos organizacijos testuotų. Ir jei jos turi skirtingas, ir jei gaunam, gaunamos skirtingos vertės, tai reikia orientuotis į mažiausią, žemiausią vertę, remiantis atsargumo principų. Labai svarbu, kad būtų monitoringo programos ir būtų europinių lygmenių nustatytos ribinės vertės, kokie pesticidų likučiai gali būti Europoje dirbožėmėje. Kol kas tų verčių nėra. Yra tik tai tiem e, tokiem uždraustiem pesticidam kaip DDT ir kitiem, bet naudojamiem pesticidam tų ribinių verčių kol kas nėra nustatyta. Ribinių verčių dirbožėmiui. Tai turim pasižiūrėti ne tik įtvirtinimo procedūrą, bet žinome, kad daug medžiagų yra tvirtinama, po to jos išimamos iš rinkos, bet jei medžiagos e, nustatomos daugiau kaip dešimtyje procentų mėginių, tiek vandens, tiek dilbožėmio, tiek dulkių, tiek oro, tai turėtume jas išimti iš rinkos, nes yra tvaraus ūkininkavimo sistemos ir reikia remti ūkininkus kad jie naudotų tas tvaraus ūkininkavimo sistemas. O dabar naudojame pesticidus kaip praėjusio amžiaus šeštame dešimtmetyje. O dabar turime visą galimybę tiksliai nustatyti, kur yra kenkėjai, kur yra gribeliai. Ir, ir tikrai turime siekti, kad mūsų žemės ūkis būtų modernus ir šiuolaikiškas. Dėkui. Merci. Dėkuoju. Dėkoju visiems už informaciją, kurios labai įdėmiai visi klausėmės. O dabar mm, klausimai atsakymai. Norber Lins. Vieną minutę. Ir mm, iškart klausimas ir po to iškart atsakymai. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimą. Uh, Ponui Diderich, labai ačiū už tai, kad jūs mums pristatėte geriausias laboratorijų praktikas, paaiškinote, kaip buvo sukurta sistema. Dažnai kalbam apie tai, kokiais tyrimais reikėtų vadovautis tvirtinant cheminės medžiagas. Dažnai, sakom, dažnai diskutuojama uh, ir ar reikia vadovautis ir tokiais moksliniais tyrimais, kurie buvo atlikti ne pagal e, GLP. Ar jūs tam pritarėte ar ne? Ar manote, kad reikėtų vadovautis ir tais nepriklausomais moksliniais tyrimais, ar tik tais pagal GLP? E, Labai ačiū. Na, galbūt mano vokiečių kalba ir nepakankama, kad galėčiau tinkamai atsakyti jūsų klausimą, todėl kalbėsiu angliškai. Nothing. Tad pirmiausia, pradėsiu nuo dviejų dalykų. Niekas nedraudžia rizikos vertintojui atsižvelgti į visus tyrimus, kurie egzistuoja. Niekas jo neriboja. Niekas nedraudžia to daryti. Ir visos e, rizikos vertinimo institucijos dažniausiai atsižvelgia į visus tos tyrimus. Kalbant apie privalumus susijusius nestandartiniais tyrimais, kuriuos atlieka, atlieka mokslinių tyrimų laboratorijos, yra tokie, kad e, tose e, tyrimuose galima, e, galima atsižvelgti dalykus, kurie dar nėra standartizuoti, tai yra kažkokie nau, nauji mokslo atradimai ar kažkokie dar kiti keliai, kurių nepavyktų rasti žengiant standartiniu keliu. Dabar dėl kalbant apie standartizaciją ir testų metodus. E, dažniausiai įvairiose laboratorijose atliekant tyrimus e, galima pakartoti tos tyrimus ir neretai kalbant apie rizikos vertinimą, jeigu rezultatai yra ne visai standartiniai, turi nukrypimų, tada rizikos vertintojams gali kilti sunkumų, nes nebus aišku, kaip panaudoti tuos rezultatus, nes e, bus tam tikrų minusų ir be abejo tai yra ir pliusai, ir minusai, kalbant apie nestandartinių testų metodų taikymą. Jos ne visada lengva yra pakartoti galbūt kitose laboratorijose. Ačiū. Dėkoju, dėkoju visiems pasisakiusiems už jų mintis, už jų indėlius. Na ir jeigu turiu pateikti vieną klausimą, norėčiau jį užduoti profesoriui Heisenui. Profesoriu, jūs iš esmės pasakėte, kad ta um, patvirtinimo procedūra pesticidams nėra pakankamai stipri, pakankamai tvirta, kad būtų įvertintas pesticidų likučių poveikis, kalbant apie dirbožėmį, taip pat apie medžiagų mišinius. Norėčiau paklausti, kodėl jūsų nuomonė ta ne, ne, neprimtinos rizikos aplinkai savoka nebuvo naudojama, norint uždrausti ar nesuteikti leidimo kažkokiam pesticidui. Galbūt galėtumėte pasidalinti savo mintimis. Ačiū. Man atrodo, kad e, Pirmiausia, reikia kalbėti apie pesticidų taikymo riziką, kalbant apie biotinės medžiagas, taip pat apie mineralinės bakterijas ir kyla rizika, kad tos aktyvios medžiagos nebus patvirtintos, negalės patekti į rinką. Jeigu bus nustatytas e, toks e, poveikis aplinkai, e, tada procedūros nebus patvirtintos. Tačiau kalbant apie šias procedūras, na, jos buvo sukurtos galbūt prieš 30 metų. Ir tik mineralizacijos procedūra yra šiek tiek naujesnė, jos buvo pagristos tomis technologijomis, kurios tuo metu buvo prieinamos. Na, o Mes dabar galime atlikti DNR sekos nustatymą, tai nebuvo įmanoma padaryti praeitie, tad turintas modernes technologijas galime įvertinti, kas re, iš tikro gyvena dirbožymyje. Ir mūsų nuomonė, reikėtų pakeisti procedūras, atsižvelgti tas modernes technologijas, kurios yra dabar prieinamos ir tada pažiūrėti, kas iš tikro vyksta dirbožymėje ir tada būtų galima pritaikyti standartus. Taip pritariu Jums, kad reikia to standartizavimo, tačiau jis turi būti pagrystas moderniamis naujausiamis technologijomis. Ir reikia dar kartą priminti, kad mišiniai niekada nebuvo tyriami, tik viena medžiaga, jos poveikis dirbožėmio ar kažkokie tai gyvūnų rūšiai. Tokia yra realybė. Dėkoju. Dabar ponas Bonafė. Pone Bonafė. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems. Ypač dėkoju poniai, poniai Gaisen už pateiktas idėjas. Tačiau norėčiau pateikti klausimą ponui Butler. Jūs anksčiau sakėte, kad nenorima kištis į mokslininkų veiklą. Tiesiog uh, norite e, užtikrinti, kad jų taikomos procedūros atitiktų atsargumo principą, o taip pat ir skaidrumo kriterijų. Ir būtent čia ir norėčiau sutelkti savo dėmesį. Ką tik vyko klausimas, kur dalyvavo ir komisijos narys. Ir irgi buvo kalbama, kad labai svarbu vengti galimų interesų konflikto. Taigi dėl e, veikliųjų medžiagų tvirtinimo procedūros e, ir PAF komiteto. Ankstesnėme, kad nesiniai vykusėme klausime, komisija sakė, kad skaidrumas, skaidrimą užtikrina posėdžių protokolai, kurie e, skelbiami po kiekvieno posėdžio. Bet aš manau, kad tokių protokolų nepakanka skaidrumui užtikrinti ir noriu pastarauti, ką manote jūs. Kaip Jūs manote, ar tų protokolų užtikrinti? užtikrin, ar tų protokolų pakanka, kad būtų galima užtikrinti e, skaidrumą? Ar įvyko jau e, konsultacijos su visuomenė, gal ir jų metu gavote kažkokių pasiūlymų? Yeah, unfortunately, the, um... Taip, ačiū. Kalbant apie e, Europos ombudsmeną, šiame kontekste skaidrumo klausimas nebuvo spręstas. Taip, kažkokiame kitame kontekste skaidrumas yra analizuojamas, tačiau ne šiame. Ir kalbant apie Europos ombudsmeno veiklą, dažniausiai tos išvados ar komentarai, kurie pateikiami, yra susiję su um, tais paklausimais, kurie kyla iš pateiktų skundų. Tad tai yra tokia situacija, kai kažkokių viešų nuomonių ombudsmenė nepateikė šio klausimu. Ir dėja, nelabai daugiau galiu ir išsiplėsti ties šio klausimo. Tiek būtų trumpai. Dėkoju, ponė McIntyre. Ačiū. Norėčiau pateikti klausimą ponui Dietrichui. Norėčiau kai ką geriau suvokti. Antrojoje jūsų pristatymo skaidrėje minėjote, kad apie tūkstantis naujų cheminių medžiagų kasmet atrandama. Ir kalbant apie 1107 reglamentą, e, kuris įsigaliojo, jeigu neklystų, prieš septynerius metus, tik aštuonios aktyvios medžiagos buvo patvirtintos, joms buvo suteiktas leidimas ir jos pateko į rinką. 57 paraiškos buvo pateiktos toms aktyvioms medžiagoms. Ir grįžtant prie tų aštuonių aktyvių medžiagų, kurios pateko į rinką, keturios yra įprastinės cheminės medžiagos ir keturios yra žemos mažos rizikos medžiagos. Ir žinau, kad kalbant apie ankstesnius teisės aktus, 91 reglamentą, žinau, kad apie 8,6 e, toks vidurkis buvo naujų medžiagų kasmet patvirtinam. Pagal 107, 1,2 vidurkis būtų jau tokių medžiagų per metus. Tikrai labai mažas skaičius, kalbant apie tos tūkstančius medžiagų, kuriuos minėjote savo pristatymę. Ačiū. Skaičiai, kuriuos minėjau, e, apima visų tipų medžiagas, ne tik pesticidus, tai apima ir pramoninės cheminės medžiagas, biocidus, e, e, farmacinės medžiagas. Ir didžioji dalis jų yra pramoninės cheminės medžiagos. Priežastis, kodėl tų pesticidų tiek mažai visų pirma todėl, kad labai dideli kaštai yra susijęs su aktyvios sudėdamosios dalies sukūrimu, e, taip pat e, testavimu e, susijusiu su leidimo pateikimo procedūra. Tuo tarpu, tuo tarpu pramoninės cheminės medžiagos bei reikalavimai prieš pateikiant į rinką jiems yra taikomi daug žemesni. Tad tos kliūtis tikrai nėra tokios aukštos. Ir kalbant apie naujas cheminės medžiagas, kurios ištiriamos, kurios patenka į rinką, tikrai yra jų daug daugiau. Visas tas dosie rinkimas tikrai pareikalauja nemažai darbo, kaštų. Ačiū. Tad tada norėčiau paklausti, kadangi jau esame pesticidų komitete, ar galėtumėte pasakyti, ar tas skaičius buvo tik e, pesticidams skirtas ar ne? Jeigu jau kalbate apie tūkstantį tų medžiagų, tai apie kiek pesticidų kalbėtumėte? greičiausiai nuo 10 iki 100. E, Alde, ponė Gris, mes kalbėjome apie 53 straipsnį per mūsų praėjusius posėdžius, o šiandien kalbama apie tą papildomą informaciją, kuri jau po medžiagos patvirtinimo uh, yra mm, prašoma, kad prašytojas ją pateiktų. Pone mm, komisijos atstovė tą minėjo. Buvo kalbama apie tai, kad yra išvados, kurios sako, kad ne visais atvejais yra laikomasi reglamento reikalavimų. ponios e, ombudsmenės pasiūlymai ir komisijos atsakymai, kuriuos pateikė komisija. E, nevyriausybinės organizacijos yra nepatenkintos tais atsakymais. Galbūt ponė Julišer ir ponas Butler galės atsakyti mano klausimą, kaip komisija, kodėl komisija mano, kad atsakė į e, tuos visus nevyriausybinio organizacijų patiktus klausimus ir, ir kaip tai padarė. Well, probably I repeat myself a little bit. Um, obviously. Na, galbūt šiek tiek pasikartosiu, tačiau, kaip jau minėjau, į ombudsmenės ataskaitą buvo atsižvelgta, rimtai buvo pažiūrėta į jos pateiktą nuomonę. Ir vasario mėnesį pateiktame atsakymė įtin detaliai išvardyjome, ką konkrečiai atlikome, kiekviena medžiaga buvo atskirai pristatyta su visais paaiškinimais. Na ir dabar būtent e, ombudsmenė turi įvertinti komisijos patiktų atsakymų tinkamumą. Kalbėjote apie NVO ir 13 metus, e, tada pateiktą skundą ombudsmeniai. NVO taip pat informavo ir komisiją, kad e, jų netenkino mm, komisijos pateikti atsakymai, o dabar gegužę pateikėme atsakymą e, tai NVO ir pateikėme tolesnius paaiškinimus, patikslinimus dėl visų tų punktų, kurie buvo paminėti skunde. Tad tas atsakymas buvo pateiktas. Taip pat ir e, ombudsmeniai sąžiningai atsakėme. Ir kalbant apie mm, ta, tuos patvirtinamuosius duomenis, to, tomis nuostatomis tikrai e, labai mm, e, laikantis taisyklių yra naudojamasi ir, kaip jau minėjau, ombudsmeniai taip pat atsakėme, kad tai yra sudėtingas klausimas ir kalbant apie ankstesnius teisės aktus, perima prie naujų teisės aktų. Tai taip pat yra nemažas procesas, tačiau pabandėme kiek įmanoma išsameu paaiškinti savo veiksmus, taip pat pateikti informaciją dėl to, kodėl mūsų nuomonė viskas yra tinkama, kalbant apie šią sistemą. Ačiū. Dėkoju. Man atrodo, kad labai svarbu pažymėti, jog visi ombudsmenė 16 metų ataskaitoje pateikti elementai E, buvo e, pateikti vadovantis 91 direktyva ir ombudsmenė e, nevertino situacijos pagal 2009 metų reglamentą. Tad nėra įvertinta, kaip tie procesai veikia. Be abejo, ombudsmenė išsakė nuomonę, kad jai nerima kėlė, jog nuostata dėl patvirtinamųjų duomenų požiūrio 9 metų reglamente gali būti netinkamai naudojama, nepakankamai atsargiai naudojama. Tačiau atidžiau tai nepasigilinome, kalbant apie pateiktus skundus. Na, o dėl komisijos pateiktų tos ataskaitos šių metų pradžioje, tai yra ta dviejų metų ataskaita, uh, Na, kaip suprantame, yra didelė tikimybė, kad bus pateiktas skundas dėl tų klausimų, dėl to, ar komisijos dabartinė praktika atitinka tos standartus, kaip kad teigia komisija. Ir ombudsmenė šiuo metu nenori išsakyti kažkokios tai nuomonės to klausimu. Gali būti, kad formaliai reikės tai padaryti, kai bus pradėtas tyrimas. Tad kol kas e, laikomės e, tam tikros e, tokios nutilėjimo pozicijos ir laukiame tolesnių procesų, tolesnių žingsnių. Dėkoju. Ane Hazekam, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą ponui Didrichui. Mhm. Dėl GLP ir e, abipusio domenų pripažinimo. Sistema yra pagrista gerąją laboratorinę praktiką, taip pat tyrimais. Žinome, kad e, JAF 5 GLP arba gerosios laboratorinės praktikos inspektoriai vykdo savo darbą ir jeigu pažvelgtume į EPA duomenų bazę, pamatytume, kad Monsanto mokslinių tyrimų laboratorija buvo tik vieną kartą patikrinta per dešimties metų laikotarpį. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl taip aklai pasitikima tą abipusio pripažinimo sistemą. Ačiū. Du atsakymus turiu į pateiktus klausimus. Visų pirma, dėl tų mm, nepakankamų išteklių, kuriuos EPA e, skiria mm, patikrinimų įstaigai. Tai daro gana neigiamą įtaką Amerikos laboratorijų panaudojimui atliekant tos GLP tyrimus arba geros laboratorinės praktikos tyrimus. Tai jau žinoma ne pirmus metus ir neretai atliekama mažiau tyrimų JAV, todėl kad e, tos pramonės įmonės, kurios norėjo tos testavimus atlikti, bijojo, kad trūksto pasitikėjimo Ir šiuo metu, kalbant apie e, stebėsenos e, instituciją, e, buvo rasta būdų, kaip padidinti savo išteklius, kaip padidinti atliekamų laboratorijų patikrinimų skaičių. JAF yra dvi stebėjim, stebė, stebėsenos agentūros FDA. Viena jų E, ji turi daug, darb, daug, daug, daug daugiau darbuotojų, daug daugiau patikrinimų atlieka. Tikimės, kad tai yra toks laikinas nesklandumas, kuris bus greitai išspręstas. Ačiū. Merci. Um, Madame Dornano. Uh, <coughs> merci, Monsieur le Président. Uh, dėkui, ponia pirmininkė. Aš profesoriaus Geiseno norėčiau paklausti. Jūs klausėte apie tai, kokios alternatyvos galėtų būti fungicidams vario pagrindų. Bet per praėjusius klausimus girdėjome apie galimas grėsmės šioje srityje žemės ūkiui, bet jūs sakėte, kad kol kas nėra jokių medžiagų, kurios galėtų mm, pakeisti tuos fungicidus tik tai vyksta tyrimai. Tai norėčiau paklausti, kodėl tų alternatyvų dar nėra ir turint galvoje dabartinės mokslinės žinias, ar galima sukurti kažkokią priemonę e, vietoj to mm, naudojamo fungicido, kuris yra pavojingas. Tai tų alternatyvių priemonių nėra ar neužtenka mokslinių žinių, ar iš tiesų pramonė tiesiog nenori tam skirti dėmesio nenori ieškoti tų alternatyvių priemonių ir nevykdo tyrimų, e, kurie e, galėtų alternatyvas pasiūlyti. Ačiū už klausimą. Noriu paminėti e, keletą dalykų. Visų pirma, kapasulfidai. Jie kaupėsi dirbožėmėje. Na, o įprastiniai cheminiai pesticidai, kurie naudojami neekologiškame žemės ūkija. Jie e, išyra dirbožėmėje ir jų, tam, jų e, kiekis vis mažėja. Tačiau e, varis kaupėsi ir dėl to nemanau, kad ekologinėje žemdirbystėje ger, yra gerai naudoti vario sulfitus, nes jie metams bėgam, bėgant uh, E, kaupėsi dirbožėmėje. Ir jeigu yra viršiamos tam tikros vertės, tai tuomet jis tampa toksiškas augalams. Taip, rinkoje nėra jokių alternatyvų e, e, vario sulfitui kaip fungicidams, bet yra ir tokių grybeliams atsparių augalų rinkoje kuriuos reikėtų pasodinti, tuomet problema išnyksta, nes tuo augalų grybelis nepuola. Visa žemės ūkio sistema yra e, e, grindžiama tuo, kad atsiranda kažkoks tai kenkėjas ir tuomet jis yra naikinamas. Bet vis mažiau išradinėjama tokių augalų, kurie yra atsparus grybeliui ar kitiems kenkėjams. Ne, mes neturime pakaitalų varin, e, vario sulfitams, tokių ekologinių pakaitalų nėra, tačiau yra atsparių augalų, kuriuos reikėtų sodinti. Ar aš atsakiau jūsų klausimą? Jeigu taip, ačiū. Dėku, dėkuoju dabar ponas Liuozo. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponios Geisen norėčiau paklausti atsakymuose raštu jūs kalbate apie su žem, mm, dirbožėmiu susijusius poveikius. Bet koks yra ilgalaikis glifosatų poveikis e, faunai ir florai dėl tų glifosatų, kurie yra dirbožėmyje? Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį vieną problemą, kuri nedažnai minima. Žemės ūkio ūkininkai dažnai vadinami teršėjais, bet jiem yra siūlomi tie uh, pesticidai. Sakoma, kad jie daugiau užaugins ir, ir geriau ekonomiškai e, stovės, jei naudos tos pesticidus glifosatai. ar yra e, jūsų nuomonė produktų ar technologijų, kurios atitiktų jūsų mm, kriterijus, lyginant su pesticidų naudojimu ir nedidinant žemės ūkio srityje nei kaštų, nei efektyvumo, nemažinant. Thing. Kalbant apie alternatyvas, tai situacija įdomi. Aš jau aiškinau, kas atsitinka su glifozatu, koks jo poveikis. Na, ir galiu pakartoti, kad e, e, jeigu metų metus naudojamas glifozatas, tai tiesiog yra išbalansuojamas dirbožėmis. Jūs kalbėjote apie kokių augalų auginimą? Aš daug kviečių, avižų, rapsų auginu bet manau, kad tos cheminės medžiagos ir augalų apsaugos produktai iš pirmo žvilgsnio, mano nuomonė, nedaro įtakos dirbožėmiui. Aišku, viskas priklauso nuo realiaus e, klimato, bet aš nematau, nepastebiu to, kad mano naudojamos tos medžiagos uh, E, prastintų dirbožėmio kokybę. Kai kalbame apie augalų apsaugos produktus, tai juose nėra pesticidinios dalies. To pest. Na, mes e, tą patį dalyką galima e, vadinti skirtingai. Štai, pavyzdžiui, Šveicarijoje ir Danijoje yra kuriami robotai, kurie infraraudonųjų spindulių pagalba aptinka kenkėjus laukose. E, taigi, kaip sakiau, robotai naudoja infraraudonosius spindulius, e, e, pavyzdžiui, tam, kad laukose aptiktų pikdžolės. Ir tuomet robotai jas tiesiog išrauna. Jeigu šaknis negiliai, tai jos tiesiog išpjaunamos. Tokie robotai kainuoja apie 5000 eurų. Jie yra nedideli. Tokie robotai buvo išrasti Niderlanduose. Pavyzdžiui, kukurūzų laukas. E, kukurūzai yra e, pasodinti tam tikrų uh, atstumu vienas nuo kito. Ir jeigu tarp kukurūzų auga kažkokios pikdžiulės, jos tiesiog išraunamos. Kaip jau sakiau, pikdžiulės aptinkamos e, e, infraraudonųjų e, spindulių pagalba. Nutaikant glifozato spindulį. Ir tai yra būdas, kaip Nu, naikinti pikdžiolės glifosato pagalba labai tikslingai. Tai kaip tarsi endoskopija medicinoje, kai tikslingai kažkas pašalinama. Jeigu perkate tokį robotą, tai yra vienkartinė investicija. Žinome, kad dabar buvo įvykdyta žemės ūkio politikos reforma, siekiama tvaraus žemės ūkio ir jeigu jūs, ir, ir jūs tiesiog galite investuoti į tvarę ateitį, tai yra alternatyva glifosatui, tarkim toks robotas su infraraudonaisiais spinduliais. Jūs sakote, kad tą įmanoma, tas pikdžalės įmanoma taip naikinti auginant kukurūzus, bet pavyzdžiui, rūgius auginant uh, ar avižas, tas neįmanoma, nes augalai labai arti vienas prie kito yra susodinami. Dėkoju. Dabar žodis ponui Dorman. Dar koordinatoriai gali klausti. Labai ačiū pasisakysiu kolegės vardu. Dažnai mes pamirštame, kad kalbame apie e, e, biologiškai aktyves medžiagas, kurios turi poveikio įvairioms sistemams. E, štai pane Gaisen pateikė pavyzdžių ir tai yra šalutinis tokių medžiagų taikymo poveikis. Pane Gaisen tikrai teisė. Iš tikrųjų, pagalvokime apie jos paskutinį sakinį. Mes per nelik mažai galvojame apie tai, kaip viską galima pritaikyti, kaip būtų galima uh, išnaudoti visas technikos galimybės. E, ūkininkai purškia augalus ne dėl to, kad jiems pasiti, e, patiktų važinėtis po laukus ir purkšti tos augalus, ar dėl to, kad tai labai pigu. Jie irgi e, augalo apsaugos priemonės naudoja tikslingai. Mes taip pat turėtumėm pagalvoti ir apie atsparumą, jūs apie tai užsiminėte. Deja, elgiamės labai neatsargiai importuodami e, e, produktus į ES, kartais yra įvežamos ir e, lygos. Cirelė fastidioza, taip pat vyšnios puolanti muselė. Per neatsargumą su kitais produktais buvo tiesiog importuotos į Europą. Ir mes turime pagalvoti, kad ar mes galime be, be galo be krašto diskutuoti apie techninius aspektus? Apie kokias diskusijas jūs kalbate? Turiuomenį diskusijas apie augalų apsaugos priemonės. Mes nutolame nuo esmės galime pagalvoti apie, galime pakalbėti apie technologijas, kurias mums padėtų naudoti mažiau veikliosios medžiagos, bet tikslingai. Taip, iš tikrųjų, šis aspektas turėtų būti įtrauktas į diskusijas. Nebereikėtų veikliosios medžiagos naudoti visame lauke. Tai neturi prasmės. Taigi tokį tikslinį veikliųjų medžiagų panaudojimą reikėtų traukti diskusijas. Aišku, jūs geriau uh, nusimanote apie uh, leidimų, leidimų išdavimą, veikliosioms medžiagoms. Aš noriu pabrėžti, kad veikliosios medžiagos turi būti naudojamos tikslingai arba prevenciniais tikslais. Galima būtų panaudoti e, robotus. Pavyzdžiui, jeigu pažeidžiamas kažkoks tai augalo lapelis, tai jį iš karto būtų galima su robotu e, surasti ir panaikinti. Nežinau, ar aš atsakiau jūsų klausimą. Okay. Um, šipok. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti e, profesoriai Geisen, bet norėčiau paklausti komisijos ponas Tarazona iš EFSA, kai aš paskutinį kartą jo paklausiau, kiek ilgai buvo testuojama e, glifosato įtaka dirbožėmiui. EFSA atstovas atsakė, kad e, tai atsispindi išvadose ir visi dokumentai yra paviešinti ir vienas skyrius yra skirtas dirbožėmio organizmams. Ir tai visiškai netitinka to, ką pasakė profesorė Geisen. Tai norėčiau, kad komisija tą prieštaravimą paaiškintų. Nes suprantu, kad glifosato įtaka dirbožėmiui ir dirbožėmio mikrobiomai nebuvo pakankamai ištestuota, ypač kai kalbame apie tos mikrobiomos sudėtį. Mm, kai kalbame apie e, metabolinį poveikį augalams ir mikroorganizmams. Gal komisijos atstovė galėtų smulkiau apie tai papasakoti. Pirmininkas, prašom. Žodis komisijos atstoviai. Komisijos atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui, ponė Pots, už klausimą. Jūs čia turbūt paminėjote ir EFSA atsakymus raštu po 7 birželį vykusio klausimo. Ponas Tarazona tada sakė, kad tos koncentracijos, kurios buvo nustatytos atliekant tyrimą, yra būtent tos koncentracijos, kurias EFSA ir numanė būsint tyriant glifosatą. Penki organizmai dabar yra testuojami kalbant apie poveikį dirbožėmiui ir e, buvo sakoma, kad turi būti daugiau testų atliekama, jie įvairesni ir naudojant moderniausias technologijas. Tai visa tai bus susijęs su gairių dokumento atnaujinimu, e, atsižvelgiant į mokslinį progresą. Mes tą ir planuojame daryti, bet dabar yra tam tikri ribojimai bet tai, kas buvo nustatyta, buvo lygiai tas, ką EFSA įsivaizdavo, kad bus nustatyta. Pone Geisen, vienas dalykas yra numatoma koncentracija aplinkoje ir tas daroma apskaičiuojant taikymo kiekvienai augalų rūšiai Mm, kiekius ir tą EFSA ir daro. Tai tos vertės, kurias mes radome dirbožėmėje, buvo EFSOS ir numatytos. Bet kitas yra atvejis, kai nėra tos stebimos efektyvios koncentracijos. Ir ta, tas buvo padaryta tik tai tiem penkiem organizmam, kas yra tik penkios tūkstantosios procento turint galvoje, kiek dirbožėmėje yra įvairių organizmų. Tai aš sakiau, kad tai neatspindi realaus poveikio dirbožėmė biotai. Van Brochen yra paskelbusi labai įdomų straipsnį, jinai viską tame straipsnėje aiškina. Ir e, glifosato poveikis taip pat yra ir baltymų gamybai. Jei baltymai jei, jei organizmai neturi tos baltymų sintezės, jie niekad nežus. Tai jei, kaip ir žmonės, mes išgersim, sakysim, tą preparatą, tai nieko neatsitiks, bet mūsų žarnyno bakterijos žus. Tai reikia iš tiesų naudoti tas naujasias technologijas, atliekant realius testus, uh, aiškinantis, kaip tai veikia dirbožėmi. Ar aiškiai atsakiau? Ponas Pots. Aš dar štai ko norėčiau paklausti, profesorė. Ar jūs pasakytumėt, kad dabartinis leidimų išdavimo procesas pakankamai uh, testuoja, pakankamai tikrina tai, kaip veikiama E, dirbožėmio mi, mikrobiotą. Ne, nes dabar testavimai remiasi senais metodais, senąją metodiką, visiškai nesiremia moderniomis technologijomis. Aš tikiuosi, kad bus atnaujinta ta procedūra ir jinai taps geresnė. Glifosatas nėra vienintelė medžiaga. Ir čia reikia kalbėti apie įvairius medžiagų derinimus. Pavyzdžiui, DDT buvo uždrausta 73 metais ir dar e, pastebimos tos, tos tie, tie mišiniai. Dėkoju už atsakymus. Dabar ponia McIntyre. Dėkoju. Ir aš norėčiau profesorės Gaisen paklausti. pirmiausia noriu pasakyti, kad jūs iš tiesų labai puikiai dirbate. Aš žaviuosi jumis. Mm, augalų mm, veisimo technologijos. Pesticidai ir, ir mm, naujų veislių, naujų augalų veislių išvedimas pavyzdžiui, atsparių kam nors veislių išvedimas yra labai įdomis rytis. Naujų veislių mm, išvedimo technologijas reikia sveikinti kaip mokslinės technologijas ir nebijoti jų. Tai nėra frankensteininio pobūdžio technologijos. Jungtinėje karalystėje mums labai dabar aktualus yra tas išsaugojamas, ta iš, išsaugojamoji žemdirbystė. Ir matome, kad gerėja dirbožėmio sveikata. Matome e, dabar, kad ir daug kirminų tam dirbožėmė yra, ir, ir šaknų, ir, ir ten vyksta uh, daug gyvybės procesų. Ir kad tą išlaikytume, reikia naudoti glifosatus. Aš iš tiesų pritarčiau, kad naudotume moderniasias technologijas ar mikropurkštukus, kai užtenka tik vieno lašo, ar robotus pikžalėm išla, išrauti. Kalbant apie tą išsaugojamąją žemdirbystę, jinai e, naudinga dirbožėmiui, nes dirbožėmis neriamas. Ir tokioje žemdirbystėje daug glifosatų naudojama, bet tai nėra vienintelė technologija. Pavyzdžiui, galime auginti, e, pavyzdžiui, žeminius augalus, leisti jiem sušalti tame dirbožėmėje ir, pavyzdžiui, palikti plotelį, kur po to pikdžolės pasodinat. Ir tada glifosatų nereikia. Ir yra tie tokie pirštiniai pikdžolių ravėtojai, kurie tada išravi tas pikdžolės. Galima įvairias mišrias kultūras sodinti ir tokios naujos technologijos, pavyzdžiui, Niderlanduose labai sėkmingos pasirodė yra mm, keturios programos ES, kurios vykdomos, kai kalbame apie e, tų m, mm, kultūrų bioįvairovę, mm, kultūrų diversifikavimą. kalbant apie tą jūsų mm, dirbožėmio konservavimą, tai iš tiesų galim rasti tokių tvarių metodų. Dabar vyksta įvairūs Europos projektai ir jie sėkmingi. Jinai... Merci, merci pour cette, ces précis... Dėkoju už patikslinimus. Toliau ponė Müller. Labai ačiū. Pone Gaisinu. Na, iš tikrųjų, tikrai galima daug nuveikti naujų technologijų, naujos technikos pagalba, bet mes turime pagalvoti apie tai, pel, koks pelnas lieka ūkininkui. Ar tikrai viskas įmanoma taip greitai, kaip jūs papasakojate? Aš manau, kad reikia šiek tiek laiko. Aš norėčiau pateikti klausimą ponui Dideriš iš EBPO. dėl mokslinių konsultacijų mechanizmo. Reikia, pagal tą mechanizmą reikia atsižvelgti įvairių mokslininkų tyrimus. Mes apie tai kalbėjome per praeisį posėdį. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad reikia stiprinti ryšius tarp įvairių agentūrų. Pavyzdžiui, e, taip pat ir su nepriklausomomis mokslininkų organizacijomis tam, kad būtų galima išvengti e, vis, visokio abejotinių vertinimų. Gal galite iš ABPO pusės paaiškinti, kaip, ar jau taip vyksta, kaip derinami veiksmai, kaip vyksta tarptautinis bendradarbiavimas, koks būtų tinkamas tinkamo bendra, tarptautinio bendradarbiavimo kelias. Jūs kalbėjote apie bendrą FAO ir e, HAO um, susitikimą, ar čia kažkoks tai vaidmuo galėtų tekti ir EBPO, ir jeigu taip, tai kaip jūs tai įsivaizduojate? Um, ja, danke. Um, die, die Rolle der OECD bis hier. Ačiū. Likščiol EBPO vaidmuo buvo apribotas tik metodų parengimu. EBPO apsiribojo tik metodų rengimu. EBPO užduotis buvo sukviesti žmonės sukviesti mokslininkus prie vieno stalo ir užtikrinti, kad e, e, metodai būtų harmonizuojami taip, kad šalis e, galų gale priimtų vienodus sprendimus, tokius pačius sprendimus. Likščiol mes dar nesvarstėme atskirų medžiagų. Dar prieš keletą metų buvo taikoma e, programa, kurios metu buvo vertinami e, pramonė naudojami chemikalai, jų keliama rizika. Mes įvertiname apie 200 medžiagų, tačiau tos programos niekada netaikėme pesticidams. Dėl keleto priežasčių. Visų pirma, tai yra gana sudėtinga programa. Mes bandome šalis užtikrinti, kad šalis beveik tuo pačiu, praktiškai tuo pačiu metu vertintų tas pačias medžiagas tam, kad jos galėtų keistis informaciją. Toks bendradarbiavimas tarp kai kurių šalių jau egzistuoja, jis veikia, tokios šalis elgesi gana lankščiai. Jos gali ir palaukti, kol kita šalis baigs vertinimą. Uh, Na, ES tokios galimybės neturi. ES teisės aktus yra numatyti labai konkretus laiko terminai ir jie yra trumpi. Dėl to tiesiog neįmanoma, EFSA neįmanoma uh, lau, uh, bendra, tokiu būdu bendradarbiauti, tarkim, su JAV, kartu vertinti medžiagas, bet manau, apie tai dar reikėtų pagalvoti. Ačiū. Merci. Madame Azekam. Pone Hazenkamp, ar turėtumėt klausimą? Tada, ponia Rivazi, aš keletą, tada du klausimus galėčiau gal paklausti. Jeigu ponia Hazenkamp jum duoda tokią galimybę, tai prašom. Aš norėčiau komisijos paklausti. Manau, kad šiek tiek keista, kad kai kalbame apie tą pačią cheminę medžiagą, jai taikomos skirtingos normos, skirtingi standartai limidaklopridą, jeigu paimtume ir PNEC išsiaiškintume tas nuspėjamas koncentracijas, kurios neturi poveikio, tai buvo 0,2 e, mikrogramai litre e, fitosanitariniam produktam. O jeigu kitą paimtume produktą, tai gautume 0,00 48 mikrogramai. Tai skiriasi tie standartai, tas lygis. 2016 metai fitosanitariniai medžiagos, fitosanitarinės medžiagos, tai ten nustatyta riba 0,0009 mikrogramų per litrą. Tai kai kalbame apie du skirtingus naudojimus, tai normos skirtingos. Gal galėtumėt man paaiškinti? Toliau poniai Geisen turėčiau klausimą dėl dirbožėmio. Esu nustebusi, kad niekas nekalba apie tai, kad glifosatas yra ir antibiotikas. Ir kalbant apie fauną ir florą, jis gali paveikti ir fauną, ir florą. Ir atliekant vertinimus, kalbama apie kancerogeniškumą, nuodingumą reprodukcijai ir taip toliau. Bet glifosatas yra antibiotikas. Ir yra valstybių, kurios uždraudė glifosatus O mes, kalbėdami apie glifosatą, matome tik problemos dalį, ne visą problemą. Jūs sakėte, kad atliekant dirbožėmio tyrimus mes naudojame pasenusius metodus, neatsižvelgėme į ekosistemų procesus. O kodėl niekas nekalba apie glifosato tą antibiotinį vaidmenį? Ir komisijos norėčiau paklausti, kodėl yra tie uh, įvairūs standartai tai pačiai cheminiai medžiagai. Question, which... Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Ryvasi, už pateiktus klausimus. Na, iš esmės čia kalbėta apie vertinimus atliekamus pagal vieną teisinę sistemą, pagal kitą ir jų suderinamumą. Grįžtant prie jūsų klausimo susijusio su EFSOS nuomonės pasikeitimu e, nuo 16 metų iki dabar. E, ir nuo to, kad nuo 0,2 buvo pertė prie 0,009 rodiklio. Tai nutinka gana dažnai, nes gaunami nauji duomenys, nauji tyrimai, nauji rezultatai. Todėl yra peržiūrimi e, peržiūrimos tos koncentracijos, kurios nedaro įtakos. Būtent dėl tos priežasties yra atliekamos ir periodinės visų patvirtinimų peržiūros, kad nauji tyrimai, nauji rezultatai e, būtų įtraukti į procesą ir nesu visiškai tikras, kada ECA atliko e, tos jūsų minėtos medžiagos vertinimą. Ir e, e, EFSA, kaip ir ECA, žengia panašia kryptimi. Tačiau jeigu matome tam tikrų skirtumų tarp ekos ir EFSOS dėl tos pačios medžiagos, stengiamės juos kreiptis tada ir paprašyti paaiškinimo. Jeigu, pavyzdžiui, tokiu atveju buvo, kai buvo e, bandama išsiaiškinti mm, tam tikrų medžiagų atsparumą ir Jeigu, pavyzdžiui, 20 laipsnių nurodo EFSA, 12 laipsnių F, e, e, EHA, tada be abejo mes bandome išsiaiškinti, mm, kodėl atsiranda tokie skirtumai. Mes norėtume, kad agentūros E, kurios analizuoja tą pačią medžiagą, vadovaujasi tais pačiais domenimis, turėtų gauti ir tokius pat rezultatus. Na, jau bandžiau paaiškinti tą antibiotikų poveikį, tai yra vadinama šikimata keliu. Tai reiškia, kad visi organizmai, visi augalai, bakterijos e, e, perina tą pačią baltymų sintezę ir juos nužudys glifositai. 2018 metais buvo paskeltas tikrai įdomus straipsnis. Ten kalbama apie tai, yra ištyrinėti visi tie procesai, mes turime informacijos apie tai. Ir kalbant apie glifosatus, visos bakterijos, e, kurios išgyvena tą pačią baltymų sintezę, bus nužudytos. Kalbant taip pat apie žmogiškasias bakterijas, streptokoką čia jau yra šiek tiek kitoks kelias, kaip e, vyksta ta baltymų sintezė, tokiu atveju jie nėra nužudomi. Tad tai yra toks selektyvus antibakterinis poveikis. Tačiau įdomus dalykas yra tai, kad visi kalba tik apie glifosatus. Yra 500 kitų aktyvių medžiagų ir visos jos veikia specifiškai Tai taip pat reiškia, kad jų ta metabolinė grandinė taip pat yra itin specifinė, todėl jeigu netestuosime tų organizmų, kurie galėtų būti potencialiai paveikti, mes ir nerasime galimo atsakymo apie galimą poveikį. Taip, apie glifosatus garsiai rėkaujama, tačiau yra 500 kitų medžiagų, kurias dar reikia ištyrinėti. Ir man atrodo labai svarbu štai kas. Jeigu glifosatus ir uždrausime, po poros metų atsiras kažkokios kitos medžiagos rinkoje. Ir prieš kelis dešimtmečius e, tam tikros medžiagos jau buvo rastos. Ir manau, kad jos gali būti panaudotos glifosatus pakeisti. Todėl, kalbant apie tos 4,5 metų, reikia e, užtikrinti, kad būtų uh, kuriama tvari žemdirbystė ES. Tačiau jeigu norime glifosato atsisakyti, kokios yra alternatyvos? Labai svarbu, kad ES paremtų ūkininkus, tai pateiktų jiems reikalingus sprendimus. Kad būtų aišku, kad vieną ar kitą technologiją galima taikyti tiesiogiai ir dar gauti kažkokį tai pelną iš savo ūkininkavimo veiklos, tada puiku, yra reikalingos technologijos, jas reikia įgyvendinti. Ir kalbant apie tuos 160 mišinių, kuriuos radome e, Europos dirbožėmiuose, labai svarbu įvertinti jų poveikį dirbožėmio biotai. Suprantu, kad jūs sulaukia tikrai nemažai darbo. Dabar yra tiek daug teršalų aplinkoje pirmiausia, reikėtų e, pagalvoti apie tą teršėjas moka principas. Šiuo atveju tai nebūtų ūkininkas tas teršėjas. Ir turint omenyje tai, kad nėra jokių valymo metodų, Ir suprantame, kad ūkininkai vartoja, atsiprašau, naudoja tuos patvirtintus standartinius produktus. Tačiau tie produktai lieka dirbožėmėje, reikia rasti kažkokius būdus, kaip pašalinti juos iš to dirbožėmio. Ačiū. Dėkoju, ponė Luazo. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš pono Ditricho norėčiau paklausti kai kalbame apie tyrimus, kurios vykdo kitos EBPO šalis. Tai ar tie tyrimai aktualūs ir mums, ir ar įmanoma tos jų metodus įvertinti ir kaip greitai tai įmanoma padaryti. Uh, oui, merci. Um... Dėkui. Manau, kad diskusijos labai karštos vyksta ES, kitose valstybėse tokių uh, karštų diskusijų nėra. Visos valstybės norėtų, kad nuolat tobulėtų tiek bandymų metodai, tiek rizikos vertinimų metodai. Ar tų klinikinių tyrimų metodai, tiek rizikos vertinimų metodai. EBPO veikia tokiu principu, kad kai reikia kažką reglamentuoti, yra tos valstybės lyderės, kurios, kurios imasi iniciatyvos. Pavyzdžiui, jeigu reikia įvertinti, pavyzdžiui, dirbožėmio bakterinę sudėti ir norima standartizuoti, tuos tyrimus, tai tada tai įtraukiama į ABPO e darbų programą ir tas, tas vyksta. Pesticidų reglamentavimas. Tai yra vienas iš variklių naujo metodologijom kurti. Pavyzdį pateiksiu. Pavyzdžiui, yra labai didelis poreikis, kad būtų diagnostiniai metodai nustatant neuro transmiterių e, mm, situacija. Ir mm, būtent toks poreikis ateina iš pesticidų sektoriaus. Tai tie pesticidai yra kaip ir variklis judėti į priekį, e, gairias tobulinti. Kita aktuali sritis yra endokrininė sistema, e, ardančios medžiagos ir nanodalelės. O trečioji vietoje yra tie pesticidai. Dėkoju. Dar turim tris dalyvius - ponas Vaits, ponė Už ir dar trečias - ponas Vaits. Uh, Ačiū pirmininkė. E, sveikinuosi su kolegomis, kurie atvyko e, į labai turtingą e, biologinį pasaulį. Galite susipažinti su pikdžolių gyvenimu. Ir jeigu norite išgirsti daugiau informacijos apie augalų pirškimą, galite irgi kreiptis į poną Dorfman, kolegą Dorfman, kuris jau dėja išvyko. Noriu kreiptis į ponę Gaisen. Noriu pasirauti, ar jau yra kažkokiu tai tyrimo apie tai, kaip dirbožėmėje kaupėsi įvairūs pesticidai? Gal galite mus informuoti ir kaip jūs manote, e, e, koks galėtų būti rodiklis, kad pesticidų naudojama e, per daug, koks poveikis žmonėms galėtų būti kaip įrodymas, kad pesticidų sunaudojama per daug. Ir jeigu pesticidai patenka žmogaus kūną, tai e, koks poveikis padaromas? Aš norėčiau kalbėti vokiškai. Tokių mm, tyrimų kaip ir nėra, nėra rezultatų. E, Buvo atliktas tyrimas, norint išsiaiškinti, kokiu pesticidų yra e, dirbožėmėje. Mes radome virš 160 e, e, įvairių junginių visoje Europos Sąjungoje. Yra užteršta 83 procentai dirbožėmio, 83 procentuose dirbožėmė radome pesticidų, susikaupusių pesticidų. Mes uh, uh, atliekame DNR tyrimus, tirdami visą dirbožėmį, dirbožėmę biomą. Tyrimuose dalyvauja ir kolegos iš Šveicarijos. Kitais metais gausime pirminius tyrimo rezultatus. Sliekai labai jautriai reaguoja į tam tikrus fungicidus. Bet, pavyzdžiui, glifozat, e, glifozatas e, jų kaip ir nepaliečia. Daug kas priklauso nuo to, koks ir kaip skyla veikliosios medžiagos. Galima sakyti, kad sliekai yra tam tikras dirbožėmio indikatorius. Aš jau pateikiu pavyzdį apie geruos, geriu, geruosius, bloguosius ir šlikščiuosius. Koks yra padaromas poveikis geram dirbožėmiui? Geras dirbožėmis yra žymiai atsparesnis um, įvairiems iššūkiams, pavyzdžiui, sausrai. Taigi, jeigu dirbožėme būklė gera, tai automatiškai jame yra mažiau kenksmingų vabžių arba vabžių, kurie gali e, e, naikinti kenkėjus. Aš esu agronome, daug bendradarbiauju su ūkininkais ir buvau sustikusi su stambiais ūkininkais Olandijoje. Tai yra tokie ūkininkai, kurie valdo 100-150 hektarų. Jie užsiema tradicinę žemdirbystę. Ir vienas vyresnio amžiaus ūkininkas sakė, kad, na, aš iš pradžių, aš bijojau e, naudoti tam tikras medžiagas, nes bijojo, kad e, E, išnyks gyvybė dirbožėmėje. Ta pati pasakė rūkininkai iš Estijos. Pavyzdžiui, ūkininkai auginantis bulves, jas e, purškia apie 10-12 kartų per metus. Yra purškiamas visas bulvių laukas, o ne atskiras bulves augalas. Jau buvo prašytas glifosato poveikis tam, tikriems, tam tikroms grybelių rušims, bet, kaip sakiau, kitais metais mes turėsime daugiau informacijos apie tai, koks poveikis padaromas įvairiems dirbožėmė gyvenantiems mikroorganizmams. Ja, herzlichen Dank. Meine... Labai ačiū. Aš norėčiau užduoti klausimą ponui Butler. Aš išklausiau, ką pasakė ponė Julich Jis sakė, kad e, viską reikėjo daryti griežtai pagal e, taisyklės, sako pane Hoibuš. Na, ne visą laiką tų taisyklių taip kruopšiai e, laikomasi, dėl to buvo kreiptas į ombudsmenę. Jūs apie tai irgi kalbėjote, tikiuosi, kad teisingai supratau. Per metus buvo pribojamas kelių medžiagų e, naudojimas, e, o paskui buvo gauta papildomų domenų. Ir komisaras Andriukaitis sakė, kad dar domenų trūksta. Bet aš tikiuosi, kad laiku jos gausime. Pramonė daro tam tikrą spaudimą. Kaip Jūs vertinate padėtį? Ar manote, kad ateityje situacija pasikeis? Nuo 2009 metų yra naujos taisyklės. Jūs tarsi užsiminėte, kad ir čia bus peržiūra vertinimas. Aš tiesą sakant negaliu jau šiandien pasakyti, kad labai pasitikiu tuo, ką daro komisija. Panašu, kad ji kai kurias taisyklės tvirtina per nelik skubotai. Mane tai slegia. Kaip jūs vertinate padėtį? Ką gali padaryti Europos parlamentas ir ombudsmenė? Ar nepažeidžiamas atsargumo principas? Well, sorry, first of all, the um, reference I made to... Visų pirma, ta nuoroda, kurią dariau į dvi iš dešimties medžiagų atlikus vertinimą mm, dėl tos patvirtinamosios informacijos, kuri buvo pateikta. Aš minėjau, kad komisija pateikė informaciją ombudsmeniai, kad dviem atvejais iš dešimties papildomą informaciją. Taip pat e, reiškia, jo komisijai reikėtų riboti tų konkrečių medžiagų naudojimą. Ir dėl tos medžiagos, kuri būtų naudojama tik šiltnamiuose, tačiau nelaukia. O kitu atveju taikymo dažnumas e, taip pat būtų retesnis. E, Tie ombudsmenės komentarai buvo pateikti remiantis sprendimais, E, primtais pagal ankstesnį e, reglamentavimo režimą ir ne pagal 2009 metų reglamentą. O dėl to, kas nutiks vėliau, kalbant apie tą 2009 metų reglamentą ir dėl to, ar komisija yra pakankamai atsargi, ombudsmenė savo e, tyrimo sprendime išsakė susirūpinimą dėl to, kad pagal 2009 metų reglamentą yra pagrindas e, patvirtinti tą medžiagą, tačiau laukiama papildomos informacijos ir išsakė abejonę e, dėl tos procedūros ir dėl to, kad reikėtų įtin atsargiai viską atlikti, griežtai laikantis reikalavimo ir taisyklių, m, mm, kuriomis remintis yra tvirtinami e, E, tie patvirtinimai. Ir kalbant apie 2009 metų reglamentą, kuris įsigaliojo 11 metais, e, viskas buvo atliekama ir buvo ne tik išsakytas bendrasis susirūpinimas dėl būtinybės elgtis atsargiai, neleisti, kad patvirtinamoji e, procedūra būtų netinkamai naudojama, dėja, ombudsmenė negali pasakyti, ar teisingai tai buvo padaryta ar ne, nes tiesiog neturėjome galimybės Mm, e, spręsti tokių ginčių, kuriuose buvo iškelti šie klausimai. Na, kalbant apie ombudsmenės vaidmenį, apie tai užsiminėte savo klausimą pabaigoje. Ombudsmenė didžiai dalimi reaguoja į tos klausimus, kuriuos iškelia e, visuomenė, ES piliečiai, verslo atstovai. Ji taip pat turi galimybę savo iniciatyvą tam tikrų klausimų imtis. Tačiau reikia nepamiršti, kad tik 65 darbuotojai dirba biure ir mūsų uh, galimybės yra gana ribotos, mes turime itin selektyviai, atidžiai rinktis tyriamus objektus ir Reikia nepamiršti, kad e, ne tik patys įmamės iniciatyvų, tačiau ir turime spręsti tuos pateiktus skundus. Ir manau būtų nepradinga pradėti teikti nuomonės dėl klausimų, kurių mes neturėjome galimybės tinkamai ištyrinėti. Tad Toks būtų mano atsakymas, kažkokios detalesnės informacijos pateikti šiandieną negalėčiau. Vis dėlto norėčiau dar pasakyti štai ką. Mes girdėjome, kad e, autorizacijos procedūros e, yra, turėtų būti pagrįstos naujais metodais, bet uh, Juk kalbama apie mūsų ateitį, apie dirbožėmį, nuo, nuo, nuo to priklausys, ar ateityje žmonės galės mūsų planetoje išgyventi ar ne. Tikrai norėčiau, kad šis klausimas išliktų mūsų ombudsmenės darbo tvarkėje. Overall... Bet kokie pasikeitimai bendroje reglamentavimo sistemoje susiję su medžiagų patvirtinimu greičiausiai įvyks keičiantis teisės aktams ir manau, kad čia teisės aktų prieimėjai turimtis veiksmų šioje srityje. Kalbant apie ombudsmenės patirtį sprendžiamus e, skundus, tai be abejo nėra vaistas nuo visų lygų. Galbūt komisija dar turėtų ką pridurti. Just, just to... Ačiū, ponė pirmininkė. Tai norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Butleris. Tai labai svarbu ir tai yra vienas pagrindinių nesusikalbėjimo taškų. Kalbant apie NVO laišką ir tą skundą, labai svarbu atskirti 91 metų direktyvą ir reglamentą. Kalbant apie šią direktyvą, ten nebuvo jokių konkrečių sąlygų, kada patvirtinamieji duomenys galėtų būti taikomi. O kalbant apie 1107 reglamentą tai jau yra nurodyta. Ir mūsų ataskaitoje ombudsmenui 2018 metais parengtoje yra paaiškinta, kad mūsų nuomonė tos nuostatos um, iš 1107 yra taikomos taip, um, kaip ir numatė teisės aktų kuriejai. Ir kalbant apie NVO nuomonę, um, Mes pateikėme reikalingus paaiškinimus ir e, ponas e, Butleris e, teisingai minėjo, kad dviem atvejais patvirtinamieji duomenys pademonstravo, kad reikėtų papildomų priemonių ir vienu atveju taikymo dažnumo mažinimas bus įgyvendinamas, o kitais atvejais nereikėjo jokių pakeitimų ir tie patvirtinamieji duomenys pademonstravo, kad pirminis patvirtinimas buvo teisingai išduotas. Merci, madame Nušel. Dėkui. Tai gal aš baigdama pasakysiu, kad tikrai buvo labai įdomi e, popietė. Ačiū visiems. Šiandien dažnai buvo kalbėta apie mokslą. Mokslininkus. Ir ponia Gaisen norėčiau pateikti klausimą. Jeigu e, moksliniai tyrimai, jeigu mokslininkai sąmoningai atlieka tik dalinius tyrimus ir užmerkia akis, nemato tam tikrų dalykų, kurie paliekami nuo šalyje, tai tuomet mokslininkai dėl to kalti. Negalima siekti vien tik tais pelno. Jeigu mokslininkai yra tik tais e, e, e, verslo, yra alyva verslo variklyje, tai netokių mokslininkų aš noriu Europoje. Mokslininkai turi atrasti naujus, geresnius dalykus. Taip aš suprantu mokslą. Bet jeigu mokslininkai sąmoningai uh, atlieka tik tais dalinius tyrimus tam, kad nesusiviruotų dabartinė sistema, tai tikrai ima piktis. Komisija yra ne tik e, sutarčių sergėtoja, komisija visų pirma turėtų būti žmonių saugotoje ir gynėja. Žmonės turėtų stovėti pirmoje vietoje. Ir niekada nereikėtų nepamiršti žmonių. E, nes kalbame apie žmonių ateitį, apie dirbožėmį, apie mūsų e, pasaulį. Ir visiškai aišku, kodėl žmonės prarado pasitikėjimą glifozatų, glifozato e, patvirtimo procedūrą. Žmonės tiesiog jaučia, kad kažkas netvarko yra. Manau, kad šitą išvada iš tiesų yra puikia, net nereikia gal ir atsakymo, bet jeigu mūsų prelegentai nori kažką pasakyti, tai prašom. Jūs nesirūpinkite, tikrai yra pakankamai mokslininkų, kurie tyria šį klausimą. Tikrai yra labai sunku gauti pinigų e, tokiems tyrimams. Bet nesirūpinkite, yra e, tam tikras žmonių tinklas, kurie kelia mokslinius klausimus. E, tai yra mokslininkai, ne politikai, jie nori išsiaiškinti, kaip viskas yra, jie kelia klausimų dėl šios sistemos. Ir manome, kad ta sistema turėtų būti pritaikyta, pat, pataisyta. Taigi mokslininkai tyria daug dalykų šiuo metu ir tai daroma visoje Europoje. Dėkoju. Dėkoju už jūsų mm, paramą. Jie mum, mm, ta parama mum labai padės, mum rengiant pranešimą. Ir mes čia esame viena iš teisėkuros institucijų. Turim pateikti pranešimą ir prisidedame prie taisyklių kūrimo ir, kaip sakė ir komisaras, turime visi dirbti kolektyviai ir iš tiesų norime, kad situacija pagerėtų, nes tai yra bendras mūsų interesas. Dėkui visiems, dėkui visiems už dalyvavimą posėdėje ir toliau kolektyviai dirbsime.